Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre... Ponios ir ponai, prašau visų susėsti. Noriu visus šiltai pasveikinti. Noriu pasveikinti visus mūsų kolegas, nacionalinių parlamentų narius. Ir pasveikinti taip pat Europos parlamento narius. Mūsų buvusi kolega Ivo Kalfina, kuris prisijungė prie mūsų, kuris yra dirbęs Europos parlamente ir e, dirbęs labai svarbų darbą dabar aukšto lygio darbo grupėje, kurią pirminka e, ponas Monti. Taip pat noriu pasveikinti komisijos narą Günterį Otingerį, kuris yra atsakingas už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius Europos komisijoje Ačiū e, visiems, kad sutikote dalyvauti šioje sesijoje. Ši sesija daugiausia dėmesio skirs tolesniems veiksmams po gavus aukšto lygio darbo grupės rekomendacijas dėl nusavų išteklių. Pranešimas visai neseniai pristatytas buvo Europos parlamente, biudžeto komitete sausio 12 dieną. Ir šiandien turime galimybę aptarti su mūsų kolegomis iš įvairių šalių, iš valstybinarių nacionalinių parlamentų šią ataskaitą šis ataskaitas sukėlė nemažai diskusijoje ir jūs tikriausiai dalyvaujate mūsų konferencijoje dėl ES biudžeto finansavimą. Praeitų metų 6-8 rugsėjo dienomis. Šiam posėdžiui aš norėčiau priminti visiems mūsų darbo tvarką. Iš pradžių išklausysime kalbėtojų komisijos nario Alenda Masur, kuris taip pat dirbo aukštalygio darbo grupėje, tačiau jis prie mūsų prisijungs 10 val. Išklausysime taip pat Ivailo Kalfino ir po to kalbės du mokslo atstovai, ponia Konstans Adolf ir ponia Danusė Nerudova. Jūs e, turite e, taip pat pasisakymų korteles, prašom jas užpildyti, jeigu norite kalbėti, rašykite savo pavardę ir parlamentą, iš kurio jūs, es, iš kurio jūs esate. Jums bus suteiktas e, kalbėjimo laikas, galbūt 3 minutės, jeigu daug noračių bus kalbėti, tai turbūt reikės sumažinti šį laiką iki 2 minučių. Tačiau stengsime, kad visi gautų pasikalbėti, suteiksime žodį pirmiausia e, dviems kalbėtojams iš nacionalinių parlamentų ir vienam iš Europos parlamento. Tokiu būdu mes dirbsime šiandien. Jeigu norite, aš, jeigu leisite, aš dabar suteiksiu žodį pirmiausia mūsų komisijos nariui, Ginteriui Oettingeriui. Jam skirsime 15 minučių e, šiai žangiriai kalbai. Prašom, ponia komisijos nariai. Verehrter Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, nacionalinio parlamento nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už galimybę pasisakyti prieš nacionalinio parlamento atstovus ir Europos parlamento narius ir pakalbėti apie nuo savų išteklių temą tiek pajamų prasme e, kalbant apie Europos ateities biudžetus, e, remiantis Mario Monti ataskaitą, kuris dirbo su aukšto lygio ekspertais, e, iš kurių tris paskyrė atitinkamai komisija, parlamentas ir taryba. <clears throat> ir kurie uh, visai neseniai patikė savo ataskaitą. Noriu padėkoti ponui Lamasūrui ir ponui Kalfin. už e, savo indėlį pasinaudojant savo patirtimi darbo Europos parlamente, taip pat valstybės narėse. Ir noriu padėkoti jiems, kad jie sutiko taip pat kalbėti čia šiandien. Ši ataskaita susijusi su įgaliojimais, e, dėl kurių sprendimas priimtas per e, ankstesnės dokumentės finansinės programos dėrybas. Pasiūlymą pateikė mano kolega Levandovskis, kuris buvo atsakingas už šią sritį. E, buvo pasiūlytas septyniarių metų dokumentą finansinė programa, kuri paskutinė metoje buvo patvirtinta. Ten buvo numatytos įvairios priemonės, bet taip pat ir uh, E, tarybos komisijos ir parlamento įgaliojimai ministrų pirmininkui Monti ir jo aukšto lygio darbo grupiai e, atlikti šį būtent darbą. Ataskaita, kuri mums pateikta, buvo vienbalsiai patvirtinta, aš džiaugiuosi būtent dėl to, nes faktas, kad visi dešimt narių balsavo vieningai už Šią ataskaitą suteikia mums konstruktyvų pagrindą diskusijoms ir galbūt tam tikroms išvadoms padaryti. Kaip suprantu, šie pasiūlymai, šio, iš šios pasiūlymus turėtų būti atsižvelgta svarstant kitą daugiametę finansinę programą. Ir remiantis mm, mano pasiūlymais, kuriuos pateiksiu šiemet, komisija imsis darbo rengiant naują daugmetę finansinę programą ir pagaliau pasąjungos teisę iki 17 metų pabaigos mes privalome pateikti kitą daugiametę finansinę programą nuo 2020 metų ir pristatyti tą programą tarybai ir parlamentui. Tai nebus lengva užduotis, nes išgyvename politinio netikrumo laikus ir nežinome, kokie bus ES prioritetai 2026 ar 2027 metais. Kol kas turime problemų su pabėgėliais, migracija, išorės sienomis, turime didelį jaunimo nedarbą vis dar mums reikia didžiulių investicijų į infrastruktūrą ir inovacijas, kad ES būtų konkurencinga. Be to yra tam tikrų netikrumų ir dėl breksito ir jo poveikio ES biudžeto politikai. Šiuo metu darybos netgi nėra prasidėjusios. Na, o komisijai svarbu tai, kad Monti pranešimas pateikia įvairių pasiūlymų dėl pajamų restruktūrizavimo, nekeičiant sutarties. Tos pasiūlymus visus galima įdėkti remiantis egzistuojančią pirminę teisę. Taip pat svarbu yra tai, kad ne vienas, ne vieno iš pasiūlymo tikslas nėra sukurti europinės skolos. Tik mes Europos nepaversime bankų, principas yra tas, kad ES investuoja ir išleidžia tiek, kiek ji surenka lėšų kasmet. Ir šis principas išliks galioti. ES yra vienintelis lygmuo, kuris negali kaupti skolos ir taip ateityje ir išliks. Monti ataskaitoje nekalbama apie papildomas pajamas nekalbame apie pajamas virš to, kas e, jau egzistuoja. E, ataskaitoje siūlome tiesiog restruktūrizuoti e, ir pakeisti tai, kaip tos pajamos naudojamos. Jos į biudžetą įtraukiamas pagal tuos pačios lygmenys. Ar tai būtų 1 procentas bendrųjų nacionalinių pajamų, ar daugiau, ar mažiau. Tai yra sprendimas, kuriuos, kurį priima teisės aktų leidėjai Europos Sąjungos. Monti ataskaita apie tai nekalbama, tiesiog kalbama apie priemonės, kurios e, būtų naudojamas subalansuoti tas pajamas. Taip pat e, Monti pranešime pateikiamas labai e, e, pionieriškas pasiūlymas panaikinti visus lėšų gražinimus ir pagal ateities daugiametę finansą programą ir atsižvelgiant į tai, kad mūsų britų draugai ko gero išstos iš ES, jie būtent ir gaudavo nemažą dalį lėšų, kurios būdavo gražindamos iš biudžeto, nors e, jie buvo ir grinėjai e, įmokėtojai į biudžetą. E, visgi mes manome, kad reikia kritiškai dabar žiūrėti į lėšų gražinimą. Principas būtų toks, jeigu kas nors nori pratesti gražinamų įmokų galiojimą ar nori bent jau ir sumažintą gražinamą dalį gauti, reikia tai tinkamai pagrysti. Jeigu e, tokio pagrindimo nebus, tai lėšų gražinimas bus panaikintas. Ir e, pajamos turėtų būti grindžiamos bendrais principais visiems. Visi korekcijų mechanizmai turėtų būti naikinami. Taip sakoma Monti ataskaitoje. Jeigu pažvelgsime į pastarų dešimtmečių biudžeto struktūrą, tai iš pradžių didžiąją dalį sudarė muito mokesčiai, iš kurių buvo finansuojamas E, biudžetas. Tačiau sudarius daug prekybos sustarimų, pavyzdžiui, CETA arba e, Australija, Nauja Zelandija, galbūt netgi ir transatlantinė prekybos ir investicijų startimi, taip pat įstojus naujoms valstybėmis į ES, jos iš prekybos partnerių tapo e, valstybės narėmis, dingo tie būtų, tos muitų pajamos. Todėl pajamas iš muitų mokesčio nebėra tvirtas pagrindas pajamoms į ES biudžetą. Antra. Pajamas iš e, skirtų baudų, pavyzdžiui, iš Microsoft ar kitų organizacijų, kurios e, buvo e, papažeidę ES konkurencijos taisyklės, nebėra stabilus pajamų šaltinius vienu atveju galima gauti galbūt 11 milijardų pajamų, skirus tokią baudą. Ir į tai atsižvelgėme skaičiuojant prasiminarių įnašus, tačiau negalima pasikliauti baudomis formuojant biudžetą nuolatiniu pagrindu. O PVM įnašai, tai kaip visą tai apskaičiuojama yra taip sudėtinga, kad iš tikrųjų niekas jau nebesupranta. ko, pagal kokią tiksliai formulę valstybių narių įnašai yra pagri, pag, ne, pagrindžiami. Taigi, supaprasnimas taip pat būtų reformų proceso dalis. Dar vienas dalykas. Viešoji nuomonė e, ir e, nacionalinė žiniasklaidoje diskusija apie ES biudžetą kalbama tik apie tai, ar e, valstybė narė yra grinoji mokėtoja ar grinoji naudos gavėja tai sukuria tam tikrus antieuropietiškus jausmus. Ir taip nėra pripažįstama, kad ES biudžetas yra pagrindas Europos bendrai rinkai. Ir ta grinoji mokėtoja šalis, kurią viena iš jų gerai pažįstu, esu joje gimęs, yra grinoji mokėtoja į biudžetą. Tačiau jos ekonomikos prasme jį gauna didžiulę naudą iš Europos struktūrinių programų. Kiekvienas euras, kurį mano šalis Vokietija sumoka į ES biudžetą ir kuris panaudojamas e, struktūriniams ir sanglaudos programoms e, finansuoti, Vokietijos bendrovės, e, inžinerijos, statybos bendrovės atgauna 74 centus. Taigi vieną apskaitos prasme, jeigu pažvelgsime į tai, galima sakyti, kad Vokietija gauna naudos, žvelgiant bendrai poveikį jos ekonomikai. Aš manau, kad galima nugalėti tą tokį mąstymą, panaudojant naują pajamų struktūrą. Monti grupė analizavo ne tik pajamų, bet ir išlaidų pusės ir e, dėmesio skiria abiems dalykams e, per prietinės vertės prizmę. Viską pakėlus Europos lygmenį reikia klausti, ar yra papildoma vertė, ar yra papildomas vertės valstybių narių biudžetams ir politikai, pavyzdžiui, kai sukūrimas naujos priemonės kofinansuoti ES biudžetą. Tas prietinės vertės principas ES išlaidose ir pajamose yra būtent tai, kas man atrodo svarbu. Išlaidų prasme tai ir sienų apsauga, migracijos politika, pabėgėlių krizės problemų sprendimas panaudojant Europos finansavimą. Tai yra svarbu. Tačiau ir mano ankstesnėje srityje, kurioje dirbau, mokslinių tyrimų srityje, tai taip pat svarbu. E, pajamų pusėje, pusėje reikia galvoti apie tai, ką minėjo panas Lamasiūras, ar yra sinergija sukūriamas kartu derinant visą tai su nacionalinė išlaidų politika, specializuotomis politikomis. Mončio grupė pasiūlė naujas priemonės e, ir naujus šaltinius pajamų e, į ES biudžetą. Ir tai vienaip ar kitaip yra susiję su konkrečia konkrečiamis Europos politikos sritimis. Ir čia norėčiau paminėti dvi svarbiausias e, e, sritis. Pirmiausia, e, aplinkos politika, klimato politika, energijos veiksmingumo politika ir energijos sąjunga. Pavyzdžiui, turime Europos klimato tikslus ir energijos veiksmingumo tikslus. Jeigu galėtume juos susijęti su prekybos taršos leidimais, sistema ir su pajamomis susijęmi su CO2, tuomet galėtume suderinti konkrečias politikos sritis su biudžeto politika. Kinta sritis, ką paminėčiau, tai yra sandorių mokestis arba mokesčiai e, skirti finansų sektoriui. E, mes reguliuojame finansų sektoriai ir manome mažinti riziką jame Jeigu susėtume tai su ES biudžeto finansavimu, tai tuomet galėtume susėti konkrečias politikos rytis su mūsų biudžetu. E, mes e, labai norime pradėti dialogą su Europos parlamentu, su jumis ir mielai sugrįšiu pas jūs kitomis progomis pirmininkė pasikalbėti apie tai, E, kalbant apie kitą daugiametę finansinę programą, komisija nori pateikti realistiškus pasiūlymus remiantis Monti grupės rekomendacijomis. Na, o nacionalių parlamentų atstovams aš norėčiau pasakyti, kad aš ir mano darbuotojai, mano departamentą mielai apsilankys pas jūs, ar tai būtų Paryžius, Dublinas, Roma ir Viena tuo metu, kai jūsų biudžeto komitetai svarstys šios klausimus. Labai ačiū. Voilà. Voilà des applaudissements. Taigi, aplaudismentai. Dėkui Jums, ponė komisijos nary. Ir kai įgyventiname biudžetą, biudžetą, kuris yra labai suvaržytas, apkarpytas, ir yra suvartojama labai daug ir dabar tas finansinis planas atspindi tai, kas buvo praeitie ir kas, kas įvyks. Ir mes, gyvendin, mes krizės laikotarpį turime rasti priemonių, kaip rasti sprendimą, reikia rasti nuo savų išteklių. Ir e, e, kai yra laisva priekyba, lai, muito mokesčiai, mokesčiai mažiai ir nyksta. Ir didelė dalis pajamų ateina iš valstybių narių, tai labai sudėtingas mechanizmas, kuris dabar po truputį nyksta ir beveik 80 procentų biudžeto pereina per e, valstybės narės arba per sanglaudos formą, arba per fondą, arba per bendrą žemės ūkio politiką ir labai greitai iškyla ta teisingo susigražinimo politika. Kiekviena valstybė skaičiuoja, kiek ji įmokėjo, kiek koks pajos indėlis ir nori tiek pat susigražinti, bet tai netitinka Europos dvasės ir solidarumo. Taigi mes tai mėginsime ir aptarti ir, kaip matome, Monte ataskaita yra dokumentas, kuris padės mums visiems sudaryti ES biudžetą ir užtikrinti, kad tai atitiktų mm, Europos pažangą. Tokia yra mūsų valia. Gerbimas ponė Kalfin, jūs dalyvavote grupės darbe ir galbūt išsakysit savo pastabas, jūsų viziją, kaip Europai Sąjungai sukurti tokį biudžetą, kuris leistų parodyti, kad yra pajėgumų ir kad mes nesame bejėgiai susitūrę su krize. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Like uh, first... Uh, Gerbiamas komisijos nariai, ponės ir ponai, visų pirma, aš norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad įtraukėte šitą uh, klausimą į, į, į savaitės darbo atvarkę. Na, žinote, Europos biudžetas ir kai parlamentai e, rengia nacionalinį biudžetą, jie turi nuspręsti, kaip pinigai surenkami ir kaip bus paskirstomi, kokie bus rezultatai, kokią naudą gaus piliečiai biudžeto gyventinimo pabaigoje. Taigi diskusijos apie bet kokius pokyčius viešose finansuose Europos Sąjungoje yra ir turėtų būti, žinoma, diskusijų klausimas tarp išrinktųjų atstovų, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovų. Tačiau aš norėčiau iš pat pradžių pasakyti, kad tai, ką mes siūlome ataskaitoje, Tai nėra kova tarp institucijų, tai nėra galių paskirstimas, perstumimas iš vienos institucijos į kitą. Viena institucija Europos lygmenių, o kita yra nacionalinių lygmenių. Ką mes siūlome? Tai siūlome racionalizuoti procesą, neprarandant subsidiarumo principo. Tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi galimybę apspręsti, kokie, koks bus Europos biudžetas, kokios kokie bus indėliai iš kiekvienos valstybės ir kaip biudžetas bus tvarkomas. Tai racionalizuoja e, finansų surinkimą ir tvarkymą be sumažinant e, galimybių nacionaliniams parlamentams ir nacionaliniams e, vadovybėms pasisakyti. Ir yra netgi galimybė vetuoti ES biudžetą. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, komisijos nariai ponui Otinger už jo prezentaciją ir už jo norą svarstyti pasiūlymus, kuriuos mes įrašėme į aukšto lygio darbo grupės ataskaitą. Kaip jis ką tik minėjo, 2017 metai yra metai, kai mes turim apsispręsti, koks bus, kokia bus Europos biudžeto ateitis po 2010 metų. Ir aš manau, kad nebus vienintelis pasikeitimas Europos Sąjungoje, atsižvelginti visus procesus, kurie vyksta Europos Sąjungoje ir aplink jos teritoriją. Bet kokie pokyčiai bevyktų, biudžetas vis tiek bus vienas iš šių klausimų, kuriuos reikia aptarti. Taigi, iš tikrųjų yra pats laikas galvoti, kaip mes turėtume pagerinti e, procesą, kaip sutvarkyti visą procesą e, viešųjų finansų surinkimo ir, ir tvarkymo ES lygmenių. Kaip sakiau, yra įvairios priemonės ir m, mm, pirmiausia, procesas prasideda nacionaliniuose biudžetuose, nacionaliniuose parlamentuose. E, yra didelių sunkumų eurozonoje, bet e, visa tai mm, yra ir subsidijos, ir išmokos, ir visa, už visą tai atsakingas mokesčių mokėtojas. Taigi reikėtų svarstyti Europos mm, finansų klausimus kontekste ir matyti, kad visą bendrą vaizdą. Kodėl Europos biudžeto reforma yra reikalinga? Aš norėčiau pasakyti jums, kad tai yra kažkas tokio, ką labai greitai galima pamatyti ir pastebėti. Na, mes atstovaujame tris institucijas - Europos parlamentą, tarybą ir komisiją. Ir galiausiai buvo parengtas pranešimas, kuris, na, sakyčiau, yra visiškai pasiekęs konsensusą. Kodėl? Todėl, kad visi pokyčiai, pokyčiai kuriuos siūlome, yra labai reikalingi. Ir labai mažai argumentų, jeigu iš viso jų būtų, e, pasisakančių už tai, kad šią sistemą išlaikytume ateičiai, nes dabartinė, dabar galiojanti sistema nėra skaidri ir nėra suprantama. Europoje nėra ne vieno žmogaus, kuris galėtų paaiškinti piliečiams, kodėl konkreti šalis moka tiek įmokų į ES biudžetą. Nėra paaiškinimo. Yra daug išimčių, e, kalėdų dovanėlių ir panašiai ir panašiai. Ir yra visas e, biudžeto svarstymo procesas yra labai neiškus, jis vyksta vyriausybėse ir taryboje ir galiausiai nėra paaiškinimo, kodėl konkreti valstybė moka konkrečią sumą ir atitinkamai nėra galimybių informuoti mokesčių mokėtojus, kodėl jie moka tiek ir ką jie gauna, ką jie už tai gauna. Matome, kad Europos biudžetas neatspindi dinamikos pasaulyje ir mm, Europos Sąjungoje ir jis yra numatomas septyniems metams ir pinigai grįžta atgal į valstybės narės, bet šitas biudžetas nėra e, pasirengęs atliepti į didžiausius prioritetus. Ir valstybių vadovai, ir vyriausybių vadovai e, svarsto Maltoje migracijos klausimą. Tai yra vienas iš klausimų, kuriems, kurie, kuris yra mums labai svarstym, svarbus visiems. Kaip ES reaguos į migracijos iššūkį, bet tai priklauso ir nuo biudžeto pajėgumų, kaip į tai reaguoti. Manau, kad tai yra geras pavyzdys, kad nėra ne vieno vienos valstybės Europoje, kuri, kuri galėtų susidoroti, susitvarkyti su migracija be kitų pagalbos. Tai yra sritis, kur ES turi aiškiai pridėtinę vertę. ES gali pagerinti ir efektyviau įgyventinti išlaidas ir Europa galėtų pasiekti daug didesnį ir geresnį rezultatą negu atskira valstybė narė. Tačiau tuo pačiu metu tai neatsispendėjo biudžete tuomet, kai jis buvo tvirtinamas 2012 metais. Žinoma, yra tam tikras lankstumas, kai kažką gali pakeisti šiais metais ir ateityje, bet tai nėra tai, ko tikisi mokesčių mokėtojai ir piliečiai. Taigi aš negaliu pasakyti, kad tai yra biudžetas, kuris gali atsiliepti į visus iššūkius, kuriuos patiria Europos Sąjunga ir jos piliečiai. Žinoma, ataskaitoje mes kalbam ir apie, apie, apie mokesčius, apie pajamas ir e, tai taryba sutiko suteikti teisę kitoms institucijoms svarstyti klausimą ir ypač parlamentui. Ir dabar visos procedūros Europos Sąjungoje yra taip, kad tokius, kad e, parlamentas negali pasisakyti dėl biudžeto. Paprastai tai sprendžia valstybės narės ir tai sprendžia iš tikrųjų vyriausybės. Žinau labai mažai e, valstybė, kur vyksta išsami diskusija apie nacionalinės e, pajamas rengiant daugiametį finansinį programą. Taigi tai daroma be išrinktųjų atstovų, be renkamųjų atstovų, be parlamento. Mes čia siūlome du pagrindinius pokyčius. pokyčius. Vienas dalykas tai e, mažinti visokias išimtis, gražinamas lėšas, e, tą dalį, kuri paverčia biudžetą nesuprantamu ir sunkiai paaiškinamu. O antras dalykas, mes siūlome peržiūrėti e, pajamų dalį, pajamų šaltinius įplaukų šaltinius ir neapmokestinti piliečių, tai yra nedidinti piliečių e, finansinės naštos. Nes manome, kad tai yra viešųjų finansų dalis ES ir čia reikia labai mm, atidžiai žiūrėti, e, kai svarstam šitas klausimas. Taip pat turėtume e, palikti nacionaliniams parlamentams išimtinė teisė, priimant e, sprendimus, mes nesiūlom europinių mokesčių, nesiūlom nieko, kas būtų daroma, nesižvelgiant į nacionalinių parlamentų vaidmenį. Ir ką mes siūlom, siūlome kartu dirbti, dirbti kartu tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose ir svarstyti, kaip patobulinti biudžetą. Turime keletą konkrečių pasiūlymų, dėl alternatyvių pajamų šaltinių, tikslas yra numatyta e, padidinti iki 50 procentų nuostabus išteklius biudžete ir komisijos narys panas Sotinger minėjo, kad yra dabar mažiau negu 20 procentų ir mes taip pat galėtume kalbėti apie tas rytis, kur Europos Sąjunga kuria pridėtinę vertę. Tai ne vien tik tai apmokestinimas, kuris padeda e, sukurti pajamas ir sudaryti fondus, bet, yra, bet ir Europos Sąjunga gali gali tiesiog turėti pajamų. Ir mm, kalbant apie mokesčius, kalbant apie mokesčių vengimą, kalbant apie mokesčius aplinkos saugos srityje, ne vien tik tai e, europinėms įmonėms, bet e, mokesčiai turėtų būti taikomi ir trečiosiam šalims, kurių, kurių e, gaminiai yra importuojami, nes tos trečiosios šalis nes, nesrūpina aplinką. Ir jeigu tokie mokesčiai yra sukūrėmi dėl to, kad ES egzistuoja. Jeigu ES nebūtų, nebūtų tokių ir mokesčių. Ir galiausiai noriu pabaigti mm, paaiškindamas tai, kaip mes matom, kaip mes tikimės, e, kad koks bus vis procesas ateityje. Vėlgi, kaip minėjau, neįmanoma pasiekti rezultato, jeigu nacionaliniai parlamentai nebus informuoti ir nebus įtraukti Manau, kad dialogas ir ne kartą ar du per metus, bet e, kaip darbo grupių forma, diskusijų tinklų e, tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bus nepaprastai svarbus ir šį klausimą reikia svarstyti ir vid vidinių lygmenių, ir nacionalinių, ir regionų lygmenių, kadangi e, regionams irgi labai svarbus Europos finansavimas. Antras dalykas, manau, kad tai reikia įtraukti į visų, visą pokyčių, pokyčių vaizdą Europos Sąjungoje. Brexitas ir taip toliau, na, Europos Sąjunga keisis ne vien tik tai dėl to, kad viena šalis paliks Europos Sąjungą, bet dėl to, kad reikia užtikrinti, jog piliečiai suprant, suprastų, kokia yra Europos Sąjungos vertė, ne vien tik tai susigražinimas, kiek mes duodam ir kiek mes susigražinam, kadangi negalime apie tai kalbėti tiesiog buhalterijos terminais, bet ką reiškia kiekvienai valstybei būti, būti ES nariai ir kokie turėtų būti instrumentai, kokios priemonės e, leidžiančias kiekvienai valstybei nariai dalyvauti. Ir dalyvavimo mechanizmą reikia plėsti ir tiesiog peržiūrėti vertinimo tvarką. Dėkuoju. Oui. Je remercie. Dėkuoju gerbiamam e, kolegai už sintezę, už tą santrauką, kurią jis mums pristatė, analizę ir rekomendacijas šitos e, ataskaitos aukšto lygio grupės, kuriai pirmininkavo panas Monti. Ir mes labai gerai, kad yra konsensusas tarp trijų institucijų – darybos, parlamento ir komisijos. Taigi, tai yra daug žadantis dalykas biudžeto komitete mes bandome vertinti, nes mes manome, kad mūsų užduotis yra pateikti biudžetą, kuris būtų aiškus ir suprantamas Europos piliečiams kad Europa kalbėtų europiečiams. Ir mes pateikėme šią diagramą, kurią aukšto lygio darbo grupė įtraukė į ataskaitą ir kai mes matome, kai susidurime su krize, kaip parengti tas lėšas ir mes numatėme tuos, vadiname, trust funds, patikos fondus Afrikai, Sirijai ir taip toliau, kokie yra biudžeto pajėgumai Turkijai, e, finansinės priemonės, e, kuris yra visiškai nesuprantamos. Ir aš e, kreipiuosi į nacionalinių parlamentų atstovus, į kolegas, kaip jūs kontroliuojate savo valstybių narių įnašą į šias įvairias institucijas ir priemonės, kaip vyksta diskusijos nacionalinėse parlamentuose. Mm. Kadangi ponas Tamasur dar e, nėra, ne, bet jis jau atvyko, sveikinu pana Alian Lamasur, kuris e, kaip pranešama atvyko dabar ir jis dalyvavo šitoje aukšto lygio darbo grupėje, jos darbe. Turiu pasakyti, kad mes išklausėme pono komisijos nario Otinger pranešimą, ir kuris yra pasirengęs e, tiesiog pertvarkyti šitą biudžetą, atsižvelgdant į aukšto lygio darbo grupės e, ataskaitos rezultatus, taip pat yra pateikti pasiūlymai, kokie turėtų būti Europos pridėtinė vertė ir kokie turėtų būti viešieji finansai ir, ir išreikšta valia e, didinti nuostabųjų išteklių dalį. Dabar yra 10 mm, procentų, tai yra, e, yra labai nedidelė biudžeto dalis. Ir perėti nuo 10 e, procentų iki 50 procentų, tai yra didžiulis iššūkis, taip pat yra nacionaliniai, tai yra nuostabiai ištekliai, bet mes nekalbam vien tik tai apie e, susigražinimą ir mes turėtume parengti bendrą ES viziją. O dabar sutikiu žodį ponui Lamastur. Kirkimas pirmininkė, atsiprašau, kad nebuvau e, nuo pat pradžių jūsų e, grupės posėdėje. Labai malonu e, šią progą pasi, kalbėti, pasitarti su tais, kurie iš tikrųjų atstovauja nacionalinius parlamentus ir biudžeto komisijos atstovais, parlamento nariais, gerbimių komisarų Otinger. Ir biudžetas yra politikos svarbiausias klausimas, nes ne viena šalis, ne viena partija, ne viena vyriausybė mums praneša apie apie biudžeto problemas, bendro biudžeto problemas. Papildant tai, kas jau buvo pasakyta, atsiprašysiu, jeigu pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta, aš norėčiau e, kalbėti apie tris dalykus. Visų pirma, aukšto lygio darbo grupės pasiūlymai visiškai atsižvelgia ir e, laikosi sutarties tiek raidės, tiek dvasios, Europos e, sutarties raidės ir dvasios. Ir tai ir tikslas yra grįžti prie Europos sutarties, Sąjungos sutarties e, šaltinių. Ir dabar jį jau galioja daug metų jau e, e, Romos sutarties sutarties jubiliejus, jie jau galioja 60 metų. Ir e, tikslas yra, kad ES biudžetas e, yra finansuojamas iš nacionalinių e, biudžetų, tai yra, yra nustavė ištekliai ir jie gaunami iš mokesčių ir patenka Europos Sąjungos biudžetą. Bet negaliu pasakyti, kad Europa turėtų, turi galimybę rinkti, taikyti, įvesti mokesčius ir turiu pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai numato biudžetinę tvarką ir ES gali pasinaudoti, gauti naudą iš tam tikrų išteklių, iš tam tikrų resursų. E, ir e, gauti naudą šitą perviršio, kadangi yra daug valstybių narių ir m, mm, jos yra atsakingos už tvarką vietoje Europos Sąjungos mokesčių prasme, tai yra bendras vienetas ir e, atsižvelgiant į geografiją ir kiekviena valstybė narė renka savo mokesčius. Tačiau antras dalykas – kas yra svarbiausia mūsų ataskaitoje. Tai yra lentelė, kuri buvo parengta e, biudžeto komitete paprašius e, pirmininkui. Tai yra tarsi e, žvaigždynas įvairių mažų biudžetų ir jie renkami tiek nacionalinių lygmenių ir jie sudaro bendrą e, biudžetą. Ir jau 20 e, metų de facto yra nurodyta, kokie, koks yra e, kokia yra dalis patenkant Europos Sąjungai ir tai yra ne Europos Sąjungos, bet e, nacionalinių vyriausybių sprendimas kokias, kokią politiką m, įgyvendinti ir e, kaip jie, kaip jie finansuoti ir jeigu trūksta pinigų Europos biudžete, to mes ieškom lėšų iš kitur. Ir yra įvairius fondai, įvairius priemonės, įvairiai vadinamos, kaip finansuoti naujas priemonės, nauj, naujais veiksmais ir mm, nacionalinis parlamentas tai svarsto ir yra atsižvelgiama į individualų valstybės narės BVP, nes čia kyla problemų, nes tikras sprendimas, tikras diskusijos, sprendimas primantis, kaip sudaryti biudžetą ir kaip atnaudoti fondus, nepatenka į Europos parlamento kontrolę, kadangi šie fondai nėra finansuojami iš Europos parlamento parlamentą, bet iš tikrųjų didelė dalimi nepatenka į nacionalinių parlamentų kontrolę. Tai priklauso nuo šalies, galbūt yra ir kitų atvejų, bet iš esmės, jeigu yra finansavimas iš nacionalinio parlamento, tai yra labai sudėtinga paaiškinti ir tai yra e, sprendimas, kuris yra priimtas Europos e, lygmenių ir, pavyzdžiui, galbūt yra kažkokie labai svarbus regionai kaip pavyzdžiui, tokias priemonės kaip kova su atšilimu, klimato atšilimu, taip pat mes politinė prasme turime e, balsuoti įvairiais klausimais, bet vis dėlto tai nėra patenkinamas dalykas, nes mes tokiais neaiš, yra neaiškus finansavimas, neaiškus biudžetas, kuriam netaikome demokratinė kontrolė ir, ir pavyzdžiui, veiksmai, kurie mums atrodo svarbus, bet jų finansavimas yra neaiškus. Ir dar trečias dalykas, klausimas, ties kurio mes nedirbame niekas, nei komisija, nei parlamentas šito klausimo nesprendė, nei valstybės narės, aš čia galbūt e, turiu pasakyti, kad yra išimčių, bet vis dėlto aš pavadinčiau, tai yra taikymas biudžeto prisitaikymas ir įgyvendinim, ir susitarumo principo įgyvendinimas. Mes e, gerbėm šitą principą ir Lisabono sutartis leidžia e, tikrinti ir kontroliuoti mm, tiek biudžetą, tiek mūsų veiksmus. Ir e, kai galima taikyti geltoną ir oranžinę kortelį ir kai kurie parlamentai būtent taip ir daro. Bet yra išimtis kai mes nusprendžiame bendrijos, bendrijos lygmenių, e, pritariant Europos parlamentui ir netiesiogiai pritariant vyriausybėms, kad e, bus e, suteikta didesnė, didesnės, didesnė pajėgumai Europos Sąjungoje ir, pavyzdžiui, yra sukūriama Europinė agentūra arba kažkokia administracinė tarnyba, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnyba ir niekas nesirūpina perkelti e, žmogiškosius resursus ir finansinius resursus, kad būtų įvykdoma atitinkama neprievolė. Ir yra tam tikras blokavimas. Tai yra pagrindinis sprendimas, kuris yra labai, labai, labai papastiškai paskelbęs Europos taryboje, bet yra sprendimas priimas per vėlų ir per vėlai ir, ir, ir, ir per mažai, nes turbūt nėra lėšų ir kai ateina lėšos, kai, na, kai yra pajėgumai, tuomet reikia rasti būdą, kaip e, skirti papildomus išteklius ar kas juos tvarko, ar taryba, ar kitas organizmas, ar kita, kita organizacija, kad e, būtų užtikrinamas tinkamas viešųjų e, finansų tvarkymas Europos Sąjungoje ir tinkamas paskirstimas, nes e, tie atitinkami donorai moka ir nacionalinių, regioninių lygmenių, Europos lygmenių, bet e, tokia tvarka yra nepriimtina. Ir aš manau, kad atėjo laikas taikyti subsidiarumo principą biudžeto prasme ir apsvarstyti kaip Europa reaguos į nuolatinę įtampą, tiek biudžeto finansų įtampą. Ir jeigu mes išleidžiam vieną eurą papildomai Briuselyje, tai neturėtų papildyti e, išlaidų ir, ir neturėtų e, padidinti naštos mokesčių mokėtojams, bet priešingai tai leistų sutaupyti mažiausiai vieną eurą nacionalinių lygmenių ir sutaupyti dar daugiau nacionalinių lygmenių. Tai ir yra e, subsidiarumo principas tam tikrose sritise ir įmonių veikla e, galėtų būti veiksmingesnė ir galimybė susigražinti išlaidas ir tai galėtų e, leisti padidinti, padidinti efektyvumą. Atėjo laikas, na mes kol kas dar neturim galių, e, kad, bet atėjo laikas ir aišku, kad išlaidų statyje mes turim galimybę, jeigu turėsim politinės valios, pagerinti sąjungos saugumą labai nedideliais didelėmis išlaidomis, nedideliais kaštais. Ir, pavyzdžiui, dabar mes turim e, daugiau kareivių negu jungtinės valstijos, bet mūsų armijos negali kariauti. Na ir jeigu reikia saugoti e, Europos sienas, tai yra galimybė daryti tai dviejopai. Arba, na, panašiai kaip dabar yra ir svarstama, kad galim e, padinti išlaidas sienų apsaugą, bet tai na, absurdiška. Ir jeigu nėra e, kontrolės prie išorės sienų, tai ir reikia tikros kontrolės prie išorės sienų ir iš kitos pusės yra e, mažinami būtinės darbuotojų skaičius nacionalinių lygmenių, bet tai neturėtų būti daroma e, sąjungos lygmenį. Vėlgi tai kyla didžiulės problemos ir jeigu mes nepradėsim dirbti kartu ir nedirbsim kaip Europos Sąjunga, tai mes būsim visiškai paralyžuoti, kadangi visi veiksmai, dėl visų veiksmų apsprendžiama Europos Sąjungos tikmenių ir jų nebus galima šitų veiksmų finansuoti. Ir galiausiai veikla yra nepakankama, veiksmai yra pavėluoti ir e, tam nepritarė viešoji nuomonė, mes to negalim leisti, mes turime gyvendinti sistemą tvarką, pavyzdžiui, mobilizuojant e, e, nacionalinius nacionalinės agentūras ir leisti įgyventinti biudžetą, kad kiekvienas euras tai išleistas padėtų sutaupyti ir būtų išleistas tikslingai. Dėkuoju. Merci, Alana Masur. Ačiū, Alanai Lamasūrui. Na, mes su kolegomis biudžeto komitete pradėjome E, projektą pirkti e, pastatą tokį išorės veiksmų tarnybai ir taip pat Pekine. Tai yra miestai, kur turbūt visos 28 valstybės narės turi e, ambasadas ir dabar mes turėsime 29. Ar tai yra prasminga? Ne subsidirumo pagrindu galėtume galbūt e, rasti būdą, kaip dalytis konsulinėmis tarnybomis, išduodant visas. Tai galėtume daryti ir pasiremdami nacionalinių finansų pagrindų ir galėtume sakyti, kad čia yra Europos prietinės vertės. Ir Europos Sąjunga galėtų pradėti eiti keliu, tampdama pasaulinę galę. Dabar išklausysime dviejų e, mokslininkų, Konstanza Adolf pirmiausia. Prašom, dešimt minučių jums. Ladies and gentlemen, um, prai. Labadiena, ponios ir ponai. Ačiū labai, kad susirinkote į šiandienos klausimus ir taip pat norėčiau padėkoti už tas tikrai įdomias diskusijas, kurios jau vyko šyrit. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti du tyrimus, kuriuos atliko Green Budget Europe. Ir mes taip pat tarsi padedame Europos parlamentui, kalbant apie tuos žaliuosius nuosavus išteklius, darbą su jais. Ir tą darbą vykdome jau keletą metų. Ir šiandieną buvo jų minėti tie du esminiai dalykai. Tai yra, kad biudžetas turi keistis. Ir man atrodo, kad dabartinis biudžetas neatspindi tų realių ES įsipareigojimų valstybių narių atžvilgių. Tad taip pat kila klausimas, kaip būtų galima e, suaktyvinti e, tą ES biudžeto e, galę. E, Taip pat trumpai pakalbėsime ir apie vadinamosius žaliuosius e, nuosavus išteklius. Tad perinu prie savo prezentacijos. Visų pirma, norėčiau trumpai pakalbėti apie tai, kodėl mes manome, kad dabar yra tinkamiausias metas apie tai kalbėti. Taip pat trumpai pristatysime, kodėl mūsų nuomonė tai turėtų jau dabar pradėti vykti ir, kaip jau minėjau, buvo atlikti du tyrimai. Jie buvo atlikti Žaliųjų frakcijos Europos parlamente užsakymu. Galite prasisiųsti visą informaciją apie e, tuos tyrimus iš mūsų interneto svetainės. Ir taip pat praeisą savaitę dirbome su ECOFIN taryba. Mes paprašėme savo ekspertų pasirašyti specialią deklaraciją ir labai džiaugiuosi tuo, kad vos per tris dienas pavyko surinkti 63 aukšto lygio politikų parašus, e, tiek ir komisarų, tiek ir, e, pavyzdžiui, finansų ministro ar pirmaujančių mokslininkų, dirbančių su žaliaisiais ištekliais. Visą tą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje. Na ir kodėl mes manome, kad e, šis rytis kelia, lab, suteikia labai daug iš, galimybių. Mes kalbėjome apie pagrindinius ES biudžeto trūkumus, dabar to net nekartosiu, tačiau vienas iš dalykų, kuris tikrai atkreipia dėmesį, yra tai, kad ES biudžetui trūksta e, tokio e, realaus poveikio. Ir tai yra susiję ne vien tik su klimato kaita, Nors pirmiausia apie ją pagalvojame, kai kalbame apie žaliuosius nuosavus išteklius, tačiau tai yra svarbu, kalbant ir apie socialinius aspektus ar ekonominius aspektus. Na ir kas yra tie žali nuosavi ištekliai? Tai yra tokie ištekliai, kurie bando, kaip sakiau, suaktyvinti ES biudžeto transformacinius e, pajėgumus, taip pat e, yra susiję su mokestinė konkurencija. Ir taip pat čia svarbus yra ir teršėjas moka principas, kodėl valstybėse narėse e, reikia mokėti už kažkokius tai išorinius efektus ir mokėti už, iš ES biudžeto už tai, kas buvo sukelta e, kitų, e, trečiųjų galbūt šalių. Mm, tad Tai tam tikrai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Svarbus čia be abejo yra ir geresnis išteklių paskirstimas. Reikia nepamiršti ir Paryžiaus sustarimo, kuris buvo sudarytas. Kaip žinia, antrojoje Paryžiaus sustarimo dalyje e, kalbama apie pusantro laipsnio tikslą. Ir galbūt dar kai ko ir nežinote. Kalbant apie dabartinė ES politika to pusantro laipsnio tikslo niekada nepasieksime, nes mūsų politika, kuri numatyta iki 20 bei 30 metų, e, būtent yra orientuota į dviejų laipsnių tikslą. Tačiau UNEP apskaičiavo, kad jeigu e, visas pasaulis, skaitant ES, norėtų pasiekti pusantro laipsnio tikslą, reikėtų 20 procentų suaktyvinti, suintensyvinti savo įgyvendinamą politiką. E, ir be finansinių priemonių to tikrai nebus įmanoma padaryti. Kitas svarbus elementas yra tvarios plėtros tikslai. E, tai yra susijęs su platesnė ekonomika, tai yra tiesiog toks privalomas elementas ir manau, apie kad apie tai turime kalbėti, e, kai kalbėsime apie Europos semestrą, e, kai kalbėsime apie tvarios plėtros tikslus ir ar jie galėtų pakeisti Europą 2020 strategiją po 20 metų. Be abejo, tam reikia tinkamo finansavimo Ir man atrodo, kad tikrai tai būtų naudinga situacija visoms pusėms. Kodėl kalbame apie mm, žalius nuosavus išteklius, kodėl manome, kad tai turi nemažą potencialą. Kaip jau minėjau, yra daug tokių išorinių veiksnių, kurie nėra įtraukiami į, į, į mūsų e, kainodara ir, kalbant apie mūsų kainas, jos yra gana intensyviai subsidijuojamos, tačiau Kalbant apie e, naujo laikotarpio biudžetą, į tai reikėtų pažvelgti atidžiau, pažvelgti į tas galimas nuolaidas ir taip pat paieškoti būdų, kaip būtų galima kompensuoti tuos išorinius veiksnius, tiek ir kalbant apie ES sveikatos priežiūros biudžetą. O kalbant apie e, subsidiarumo klausimus, be abejo, suprantame, kad klimato kaita. Tai Ir miškų nikimas tikrai nesustoja prie nacionalinių sienų. Yra daug svarbių tokių viešųjų e, prekių, kurios galbūt neturi kainos, tačiau vis viena yra svarbios. Ir kuo anksčiau pradėsime tam skirti dėmesio, tuo geriau. Nes, kaip žinia, vėluojantis veiksmai klimatos rytyje, socialinių klausimų rytyje ar ekonomikos rytyje gali ten daug kainuoti ateityje. Tačiau kokia yra realybė? Jeigu pažvelgtume 28 valstybių narių e, mokestinės pajamas, pamatysime, kad taip yra nemažas pajamų mokesčio lygis, e, PVM ir taip toliau. Tačiau kur yra tie aplinkosauginiai mokesčiai? Ne, iš jų šioje skaidrėje neišvysite. O kodėl? Todėl, kad jeigu pažvelgtumėte į aplinkosauginius mokesčius ir jų um, sąryšį su BVP, tai yra mažiau nei 2 procentai visų BVP pajamų. Uh, Ir tai reiškia, kad yra tikrai didžiulė fis, fiskalinė erdvė, kurią būtų galima išnaudoti šioje srityje. Na ir kokia yra reali situacija? Be abejo, tai daro įtaką ir užimtumui. Ir kalbant apie finansinę krizę, kuri buvo kilusi, pamatėme, kad būtent žalieji sektoriai gali sukurti daugiau naujų darbo vietų, kokybiškų darbo vietų. Gana aukštas nedarbo lygis išlieka ir energetinis priklausomumas. Kasmet apie 500 milijardus eurų importuojame ir įsivaizduokime 145 e, milijardų eurų ES biudžetą. Tai yra net kelis kartus didesnė suma. Dabar dėl iškastinio kūro e, subsidijų. E, Visą tai taip pat nemažai kainuoja ir yra susijęs su tais išorės veiksniais. Na ir ką konkrečiai tai reiškia? Kalbant apie mm, darbo užmok... mokesčius ir aplinkosaugos mokesčius, e, jų santykis padidėjo 10 procentų. Ir man atrodo, kad reikėtų pažiūrėti į keturias pagrindinės priemonės. Tai yra kūro mokestis, CO2 mokestis, energetikos mokestis ir e, Europos teisingumo teismo paskiriamos nuobaudos. Ir čia taip pat reikia vertinti ir tą mm, e, ekonominę dimensiją, aplinkosauginę dimensiją, taip pat socialinę bei politinę. Na ir matome, kad kai kurie elementai sėkmingesnius rezultatus demonstruoja vienu ar kitu atveju, tačiau dar tikrai yra ko siekti. Dar vienas įdomus dalykas, man atrodo, kad vėliau taip pat mm, apie tai dar bus kalbama. Tarsi viską žinome, turime visus faktus, tačiau akivaizdu, kad sudėtinga apie šios dalykus kalbėti garsiai. Būtent dėl to atlikome dar vieną tyrimą, e, kuriame e, kalbama apie tai, kaip būtų galima pateikti informaciją apie e, turimus faktus skirtingoms tikslinėms grupėms. Na ir šiandieną buvo kalbama apie Monti aukšto lygio darbo grupės darbą ir ten kalbama apie mm, CO2 pakeitimus Na ir savo turime apibrėžimę skirtingas tikslinės grupės, apie tai trumpai pakalbėsiu dar šiek tiek vėliau ir pažiūrėjome, kaip būtų galima e, tarsi e, priartinti prie realybės tos e, skirtingus svarbius aspektus susijusius su aplinkosauginiais mokesčiais ir kaip būtų galima e, tai pristatyti toms skirtingoms tikslinėms grupėms. Na ir be abejo analizavome ekonominius klausimus, veiksmingumo klausimus, konkurencingumo aspektus, e, taip pat e, tam tikrus. E, lygybės aspektus, e, žiūrėjome į tą socialinę, aplinkosauginę dimenciją, taip pat bandėme e, pažiūrėti, e, kur yra tos pagrindinės jėgos sutelktos, kodėl taip sudėtinga perduoti tos faktus plačiai visuomeniai, nors visa informacija yra turima. Taip pat, m, mm, kodėl dažniausiai kalbama apie konkurencingumo aspektus, nors žinome, kad E, tos konkurencingiausios šalis, tokios kaip, pavyzdžiui, Danija ar Švedija, yra vienos tų, kuriuose yra vieni didžiausių mokesčių. Dabar dėl socialinio mm, kapitalo gana ilgai mm, tai jau žinome ir Mokslininkai taip pat tai kartoja ir kalbant, pažiūrėjau, apie kitus apmokesnimo būdus, pavyzdžiui, pajamų mokestį ar PVM mokesčius, jis yra mažiau regresyvus. Na, o mano nuomonė, tik dirbdami kartu galime atidžiai išanalizuoti klimato kaitos klausimus. Dabar dėl subsidiarumo principo. Apie tai taip pat buvo kalbėta. Mes negalime e, spręsti migracijos klausimų tik prie nacionalinių sienų ar klimato kaitos klausimų. Bet išvelginti tas didžiasios ekonomikas reikia žiūrėti, kaip būtų galima sutelkti savo jėgas ir dirbti iš vien. Na ir į detalesnį aptarimą čia nesileisiu, tad paskutinės skaidrės dėl mm, CO2 mokesčio buvo analizuotos skirtingos e, tikslinės grupės kaip matote, kairėje pusėje. Ir bandėme čia pateikti tam tikrą pagrindimą tiems CO2 mokesčiams. Analizavome, kodėl e, tokį poveikį daro tie ekonominiai veiksniai, tačiau nežiūrime, kaip ES galėtų padėti e, panaudojant tuos E, žaliuosius nuosavus išteklius investuojant į es ekonomiką, užtikrinant, kad mūsų ekonomika būtų labiau e, neutrali CO2 atžvilgių, taip pat e, vykdant atsiejimą nuo ekonominio augimo. Dabar dėl mm, kapitalo aspektų. Žinome, kad aplinkosauginiai mokesčiai skiriasi nuo pavyzdžiui, PVM mokesčių ir be abejo reikėjo iškoti tinkamų kompensavimo mechanizmų, ypač tose valstybėse narėse, kurios tokius mokesčius taiko. Na ir be nacionalinių parlamentų pagalbos, be piliečių pagalbos mes tikrai negalime laimėti šių varžybų. Tai yra europinės svarbos klausimas ir Europa tai nėra vien tik administracija įsikūrusi Bruselėje, tai esame visi mes kartu. Ir visi esame ES įsipareigoję, įsipareigoję vykdyti ir Paryžiaus susitarimą. Na ir baigdama, norėčiau pasakyti kai ką visai paprasto. Na, bandykime įvertinti, kas yra apmokestinama, kas ne ir kokios yra išlaidos. Ir tada bus galima tiksliau išsiaiškinti, kokie yra mūsų tikslai. Uh, Ir labai tikiuosi, kad po septynių metų apie tai kalbėti jau nebereikės. Tikiuosi, kad ES nuosavi ištekliai tuomet jau aiškiai atspindės tuos mūsų prioritetus nustatytus ir nacionaliniu, ir vietos, ir europiniu lygmeniu. Dėkoju. Labai ačiū iš jūsų labai aišku pasisakymą. Jis aiškiai parodo, kad e, e mokestinės galios yra nacionalinių parlamentų rankose. Ir e, taip pat visi finansiniai skandalai, LuxLeaks, Panama Papers, rodo, kad e, valstybės narės iš esmės e, konkuruoja tarpusavyje ir jos e, slepia dalį e, savo išteklių. Ačiū Jums už šį pristatymą, kad pakvietė, ačiū, kad pakvietė mus pasvarsyti dar kartą apie mūsų bendrus tikslus. Na, o dabar ponia Danusė Nerudova, Čekijos Respublikos universiteto atstovė. Mes siūlome Jums 10 minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien norėčiau išdėstyti mūsų projekto požiūrį į e, tvarų ES finansavimą ateityje. Mes buvome paprašyti pristatyti šį dokumentą aukštalygio grupiai 16 metų rugsėjo mėnesį. Ir aš norėčiau ne tik pristatyti mūsų nuomonės, bet ir parodyti lygaretes tarp mūsų pasiūlymų ir Monti ataskaitos. Mūsų pasiūlymai dėl at... tvaraus ateityje ES finansavimo pagristas dviem argumentais. Pirmiausia, dabartinė ES nusavų išteklių sistema neprisideda prie svarbiausio ES svarbiausių tikslų. Tai yra, kaip, kaip pasakė, išdėstė 20 metų strategijoje siekti išmanaus, tvaraus, įtraukiančio augimo. O antras motyvas yra tai, kad mes matome tvarumo spragų ES e, nusavose ištekliuose ir e, Europos mokesčiai galėtų e, padėti išvengti tų spragų. Ir mes džiaugiamės, kad šie du motyvai iš tiesų atsispindi aukšto lygio darbo grupės ataskaitoje. E, e, ataskaitoje pateikiama į tvarumą orientuotis tvarumo kriterijai ir priemonės, kaip panaikinti tvarumo spragas. Kaip mes apibūdiname tas tvarumo spragas? Pirmoji spraga yra vis didesni darbo mokesčiai. Tai jau buvo paminėta ir jau buvo minėta, kad šiuo metu tai sudaro apie 53 procentus visų mokesčių Europos Sąjungoje. Antra, tai taip pat buvo šiandien minėta, vis mažėjanti korektyvinių mokesčių spraga. Aplinkosauginių mokesčių e, prasme iš pradžių buvo 7,2 procento, dabar jie sudaro apie 6,6 procentų, tas pats su vartojimo mokesčiai. Trečia, e, spragos spragų priežastis yra intensyvi mokestinė konkurencija ir skandalai. Ketvirtas spraga e, - mokesčių reikalavimų laikymasis ir mokestinės sučiavimas. Na ir penkta tvarumo spraga kyla dėl vis mažėjančio mokesčių sistemo progresyvumo, tai yra perskirstimo gale mokesčių mažėja ir socialinė įtrauktis silpnėja. Iš esmės e, matome nelgybės didėjimą. Todėl savo e, dokumente siūlome be visų kriterijų įtraukti ir tvarumo kriterijus. Mes džiaugiamės, kad e, toks tvarumo vertinimas atsispindi Monti ataskaitoje ir E, ta koncepcija dėl keturių tvarumo ramščių yra atspindėti e, ataskaito mes kalbam apie socialinį e, tvarumą, institucinį tvarumą, aplinkosinį tvarumą. Institucinis tvarumas yra svarbus, nes be egzistuojančios teisinės sistemos neįmanoma surinkti pakankamai mokesčių. Taigi institucinis tvarumas yra be ne vienas svarbiausių. Kaip dėl ekonominio tvarumo, tai, tai pakelia ekonomikos augimą į kitą lygmenį. Mes nekalbame apie kiekybinį augimą, kalbame apie kokybinį augimą, kuris ir būtų išmanusis augimas. Kalbame apie mokesčių tvarumą, e, vyriausybės e, e, išlaidų programas, apie ekonominę gerovę kalbant apie socialinį tvarumą, tai čia turime galvoje socialinį įtraukti, sanglaudą, judumą, gerovę, visus dalykus, kurie, kurie minimi Europos 20 metų strategijoje. Kalbant apie aplinkosauginį tvarumą, Europos ištekliai pagristi ES mokesčiai galėtų prisidėti prie oro taršos mažinimo, skatinti ekologinės inovacijas ir propaguoti atsinaujančią energiją. Na, o institucinio tvarumo srityje dar kartą norėčiau paminėti, kad kalba yra ne tik apie institucijas, bet ir apie taisyklių rinkinius, kurie yra reikalingi. Čia kalbame apie horizontalų mokesčių suderinimą, kad nebūtų lenktyniaujama mažinant mokesčius. E, kalbame apie mokesčių nesikišimą arba apie sąžiningą finansinės naštos paskirstimą tarp valstybių narių. Taigi, kodėl reikia panaudoti kai kurios mokesčius kaip ES nusavus išteklius? Yra tam tikrų sričių, kurių neįmanoma, kuriuose neįmanoma susidaroti nacionalinių valstybių lygmenių. Matome problemą kaip dėl bazinės eroz, bazės erozijos, pelno perkvilimo ir taip toliau. Toliau išorės veiksniai, kurių, su kuriais negalima susidaroti nacionalinių lygmenių. Taip pat ES lygmens e, mokesčiai galėtų padėti išvengti situacijos, kai kai kas e, nieko nemoka. Na ir ketvirta, kaip šiandien buvo minėta, kas yra esamos sistemos silpnybė, taip padėtų apskaičiuoti grinasias valstybių narių pozicijas. Nes kai kurios mokesčius iš tikrųjų sunku E, susekti Europos Sąjungoje ir sunku apskaičiuoti valstybių narių grinasias pozicijas. Na, žvelgiant į ataskaitą, e, naujaviškiausia dalis, kuri minima ten, e, yra kai kurios mokesčiais pagristos galimybės ir mūsų analizė siūlo, kad tai turėtų būti ne vienas mokestis, pagris, mokesčių pagristas išteklis, bet tam tikras krepšelis. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tuos kandidatus, kuriuos mes įvertiname, galvodame tai, ar gali jie padėti išvengti tų tvarumo spragų, kurias turime. Tai yra CCCTB, finansinių sandorių mokestis, e, CO2 pagristas skrydžių bilietų mokestis ir CO2 mokestis. Dėl bendrosios mokesčių bazės, aišku, galima pasakyti, kad jo gyvenimas galėtų padėti išvengti tvarumo spragos dėl intensyvios mokesčių konkurencijos, dėl bazinė, bazės erozijos ir pelno perkelimo panaikinimo, tai galėtų sumažinti mokesčių E, vengimą ir taip pat sumažinti darbo apmokestinimą. Tai galėtų padėti e, išvengti problemų susijusių su mokesčių reikalavimų laikymus ir mokesčių vengimu, mokesčių skčiavimu, pavyzdžiui, e, vengimu mokesčių ir panašiai. Mes taip pat bandėme įvertinti bendrosios mokesčių bazės poveikį e, nusavėms ištekliam pakeičiant PVM išteklius. Matome, e, būtų galima visiškai pakeisti šį išteklių, išskyrus Kipro atvejį. O kai kalbame apie CCTB, situacija tokia pati. Kipras vėlgi negerėtų generuoti pakankamos mokesčių bazės. Dėl bendrų nacionalinių pajamų pagrindo galima būtų iš dalies šiai šaltiniai pakeisti, bet nei viena valstybė nesurinktų pakankamai e, mokesčių, kad pakeistų šį šaltinį. Gaidėl e, finansinių sandorių mokesčio. Jis galėtų sumažinti intensyvę mokestinę konkurenciją, e, jis padėtų padidinti korekcinio apmokestinimo vaidmenį ES ir vėlgi tai galėtų padėti kovoti su mokesčių vengimu ir mokesnių sukčiavimu. Toliau žvelgiant finansinių sandorių mokesčių pajamų potencialą, e, jis galėtų padėti pakeisti PVM išteklių, PVM šaltinį. Ir tai vienu variantu 8 valstybės narėms, kitų variantų 12 o kai kalbama apie bendros nacionalinės pajamas, tai visiškai pakeistų šį šaltinį Prancūzijoje ir Vokietijoje, o visų valstybių narių atžvilgių e, keturioms, penkiams ar devynioms šalims. Kalbant apie CO2 pagristą skrydžių bilietų mokestį, tai nėra susiję su CO2 emisijų intensyvumu. Pusė valstybių narių mm, taiko tokį mokestį, pusė valstybių narių ne, tačiau tai nepriklauso nuo CO2 emisijų kiekio. Mes paskaičiavome, koks būtų pajamų potencialas e, šio mokesčio ir jis būtų pagristas mokesčių pagristų CO2 išmetamomis tonomis. Matome įvairius e, scenarius ir pajamų potencialą kiekvienu atveju. Na ir paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, tai CO2 mokestis. Mes taip pat analizavome galimybę įvesti tokį mokestį ir matome, koks yra pajamų potencialas priklausomai nuo CO2 tonas emisijų kainos. Taigi, baigdama noriu pasakyti, kad šie aspektai taip pat atsispindi aukšto lygio darbo grupės ataskaitoje. Mes džiaugiamės, kad <clears throat> jis pris, pristato įvairius požiūrius ir galimybės sukurti išteklius pagristus mokesčiais. Na ir svarbiausia, kad <clears throat> yra aiškis, aiškus ryšys tarp ES pajamų ir išlaidų, atsiranda Europos viešų gerybių, Europos vertės, pridėtinės vertės koncepcijos, kaip iš anksnė sąlyga, sąlyga e, tvariai reformuoti ES pajamų sistemą. Ačiū. Merci, madame. Merci pour la, la... Dėkuoju, dėkuoju už tokią išsame analizę, e, pasiūlymus ir vertinimus įvairių nuosavųjų išteklių vertinimą, kurie galėtų būti priemonė, kaip geriau koordinuoti e, darbą tarp valstybių narių. O dabar pasikeisime nuomonėmis ir suteikiu žodį jums, gerbimi kolegos, kurie pageidavo pasisakyti ir jeigu galėtumėte e, kalbėti tris minutės daugiausia, tai aš tuomet užtikrinsiu, kad visi galėtų pasisakyti. Pirmiausias, pirmasis e, pasisakantis sąraše yra Gžegož Bireski, atsiprašau, jeigu iškarpiau vardą, Jis yra Lenkijos Respublikos senato narys ir jis yra biudžeto komiteto narys ir ECR um, e, grupės, grupės narys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, gerbiamas, gerbiamas panas Monti ir gerbiamė ekspertų grupė, dėkuoju Jums, kad parengėte tokią puikią ataskaitą šios ataskaitos išvados tam tikrose sritise bus paremtos, joms pritarta, aš savo ruoštų pritartu, pritariu subalansuoto biudžeto principui. Ir e, tai yra labai e, svarbu, kaip sakė kolegos, mums nereikia, kad ES būtų bankų klientė. Tai vėlgi labai svarbus principas, bet e, ką reikia pabrėžti? Mintis tai, kad reikia pertvarkyti ir supaprastinti ir padaryti ES biudžetą aiškesniu. Vėlgi šiai minčiai mes pritarėme, ypač tai, kad e, būtų atsisakyta gražinimų. Manau, kad e, kai kurios šios ataskaitos dalis turėtų būti išsamiau išanalizuotos, ypač kiek tai susiję su ekonominės veiklos aspektais. Kalbu apie verslininkus, kurie dirba Europos Sąjungoje, ypač kalbant apie anglės dioksido mokestį. Jis turėtų būti išanalizuotas atsižvelgiant į konkurencingumą Europos Sąjungos įmonių konkurencingumą. Jeigu šitą konkurencingumą pribosime, tai paveiks kitus ES biudžeto pajamų šaltinius. Taigi, kaip sakiau, reikia gerai išanalizuoti. Ir aš e, norėčiau e, daugiausia dėmesio skirti finansinių sandorių mokesčiui, e, kurį yra lengva įvesti ir jis yra sažiningesnis, teisingesnis. įvairiose valstybėse narėse kurios sudaro Europos Sąjunga. Taigi, kalbant apie išlaidas, Europos Sąjungos e, sutartis reikalauja, kad e, būtų finansuojamos tam tikros politikos rytis ir šią prasme biudžetas yra gana tvirtas, jis nėra lankstus pakankamai lankstus. Taigi aš pritariu minčiai, ataskaitos minčiai, kad reikia peržiūrėti bendros žemės ūkio politikos reformą ir kitas e, politikos rytis, kurios e, reikalauja didelių išmokų iš ES biudžeto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, o dabar sutikiu žodį kolegai Karl Fidler, kuris yra biudžeto komiteto vicepirmininkas Čekijos Respublikoje ir jis yra nepriklausomas narys. Dobrý den, děkuji, eh, děkuji za slovo. Eh, já jsem si dělal... Gerbimas pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėte žodį. Aš įdėmiai klausiausi ir užsirašinėjau klausydamasis prezentacijų ir išgirdau tam tikrą prieštaravimą. Manau, kad ponas Sartui, kuris sakė, kad mūtų mokesčio dalis bendrai pajamų dalyje mažėjo. Ir buvo pabrėžta tai, kad reikia laikytis aplinkos e, saugojimo politikos ir kad mūsų pramonės politika turi laikytis aplinkos e, saugojimo principų. Problema, kurią aš išvelgiu, yra tai, kad e, yra labai daug ne europinių, ne Europos Sąjungoje pagamintų prekių, kurios patenka į mūsų rinką ir gamintojai kitose pasaulio dalyse turi konkurencinę pirmenybę, kadangi jie neprivalo laikytis mūsų taisyklių. Aš esu iš tos ryties, kur yra stipri plieno pramonė, tai žmonės čia linkčioja, tai aš suprantu, suprant apie ką kalba, kalbu. Aš turiu menyje plieną iš Kinijos. Reikalauti e, kad būtų laikomasi aplinką tausojančių taisyklių, tai yra labai svarbus principas, tačiau mūsų priekybos partneriai taip pat turi laikyti šių taisyklių, jeigu nori parduoti prekes mūsų rinkoje. Aš manau, kad vienintelis dalykas, ką galime padaryti, tai ginti, gintis ir taikyti muito mokesčius, nes aš nemanau, kad teisinga būtų sakyti, jog mes laikysimės aplinkos saugos taisyklių ir mes didinsim gamybą. Bet ko ko mums reikia, reikia apsaugos priemonių ir šiuo požiūriu aš nemanau, kad ES atlieka savo darbą. Tai yra netink, nesugeba tinkamai ginti vieningos rinkos. Iš pradžių mes girdėjome, kad muito mokesčiai jų dalis ES paimų dalyje mažėja. Vėlgi tai būtų galimybė padidinti šitą dalį. Ir tai taip pat reikštų, jog daug Europos bendrovių taps konkurencingesnis. Mes e, taip pat išgirtame, kad yra nedarbo problema Europoje. Taip pat e, matome, kad e, didėja produktivumas ir gamyba, tačiau yra didelis nedarbas ir trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Tai rodo, kad mūsų švietimo sistema netieka savo darbo. Dėkuoju. Si. Merci. Ačiū. Plieno pavyzdys na, vėlgi kelia abejonių Europos Sąjunga vykdo tinkamą e, prekybos politiką ir apmastė e, gynybos e, mechanizmas, nes amerikiečiai tai įvedė didžiulius 120 e, procentų mokesčius, o Europoje mokesčių dydis yra 20 procentų. Tai vėlgi reikia grįžti prie šito klausimo. O dabar e, žodis Isabel Tomak, Europos parlamento nariai, ir ji priklauso SND frakcijai. Monsieur le Président, je voudrais à mon tour remercier euh, Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems e, Monti darbo grupės nariams, kurie galiausiai leidžia mums išeiti iš atlygatvio ir vertinti sistemą, kuri yra neaišku. Mes kalbėjom apie susigražinimus, bet taip pat apie e, finansinių e, priemonių tiesiog santalką. O Antras dalykas yra tai, kad reikia užtikrinti, jog mūsų sistema neprieštarautų e, sąjungos sutarties dvasiai. Ir kolega pabrėžia, kad nustavėjai ištekliai yra dominuojanti dalis. Ne pajamos tai nėra tiesioginė prasme pajamos, bet tai jos yra koncentruojamos valstybėse narėse. Ir mes turim biudžetą, kuris kasmet vis labiau priklauso nuo valstybių narių ir valstybės narės stengiasi mažinti arba nacionalinį biudžetą, arba sąjungos biudžeto. Tai vėlgi labai sudėtinga. Dėkuoju man čia komisijai taip pat komisijos nariui. Dėkuoju už e, komisijos įsipareigojimą padidinti nuosavųjų išteklių dalį iki 50 procentų ir dėkuoju už tai, kad mes periname prie tokios finansų politikos, mokesčių politikos, kurias išvelgia ir į aplinkos saugojimo politiką. Tam visiškai pritariu, bet reikia tuo pačiu metu galvoti ir apie tai, na, kaip čia pasakius, kaip paskatinti investuotojus laikytis aplinkos apsaugos politikos. Ir taip pat pritariu kolegai iš Čekijos tam, ką jisai sakė, mes Europos parlamente balsuojame e, dėl e, priemonės, tai yra sienų pritaikymo priemonės, ir negalima, e, užtik, negalima e, reiklauti, kad, kad Europos įmonės mokėtų visus mokesčius ir taptų nekonkurencingos. Aš pritariu valiai, kad reikėtų e, stiprinti tarp valstybinių mokesčių dydį, kad būtų išvengta spekulacijų ir mokesčių vengimo, bet vėlgi turėtų būti sąžininkai mokesčiai, kaip sakė mūsų ekspertai ir kaip sakė ponė profesorė. Aš manau, kad svarbiausia yra klausimas, kaip e, užtikrinti mokestinį teisingumą. Ir tai yra Europos projekto dalis, jo reikia laikytis. Ir e, tikrai turiu pasakyti, kad dabar yra e, multinacionalinės įmonės, kurios gauna daugiausia pelno ir moka mažiausiai mokesčių. Taigi reikėtų um, užtikrinti, nes, kaip sakiau, yra 0,05 procentai dydis e, Airijoje. Tam pritarė komisija ir sankcionavo komisija ir manau, kad reikėtų um, užtikrinti, kad mes turim bendrą pagrindą. Tai yra pagrindas, kuris leidžia nepamiršti ir to nematerialaus kapitalo. Taip pat mes e, žinome, kad e, reikia užtikrinti, kad nebus socialinio fiskalinio dempingo. Kai dėl e, subsidiarumo, manau, kad Kolega, jūs esate visiškai teisus, kalbant apie integraci naujos migracijos sprendimą, tai yra integruoti dabar galiuojančią politiką ir e, laikantis subsidirumo principo, tačiau dėmesio reikia kalbėti apie naują politiką, pavyzdžiui, e, jaunimo nedarbas e, turi ir finansinės pasiekmes. Ir čia nėra subsidirumo jis yra neįmanomas. Ir čia reikia išdrįsti pasakyti, kad, na, aišku, sunku šitam parlamente tai pasakyti, bet reikia išdrįsti pasakyti, kad mes negalime tęsti tokios politikos ir nesilaikyti biudžeto taisyklių. Mes matome, kad, kalbant apie pabėgėlius, nesilaikome finansinių priemonių, o toliau dėl saugumo klausimo – tikrai reikia padinti lėšas ir mes negalime toliau laikytis dabar galiojančios tailytikos. Dėkuoju, atsiprašau, nespėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Alain Lamassoure va nous quitter dans, dans quelques instants. Ponas Lamassoure mus, mus e, paliko, bet e, atsižvelgiant į jų pasisakymus, sutikiu žodį kolegai. Na, dėkoju, keletas pastabų, keletas e, atsakymų. Visų pirma, reikia pasakyti, kad gera naujiena yra tai, kad kalendorius mums e, suteikia laiko išsameu išanalizuoti, kaip kai kurie kolegos e, siūlė ir kiekvienas pats turi apsvarstyti ir, ir visi kartu turime apsvarstyti, taip pat e, finansų ministrai turi pasvarstyti šį klausimą, nes tikslas, kaip sakė komisijos narys Otinger ir, kaip sakė aukšto lygio grupė, tai yra būti pasirengus, kad reforma, dėl kurios mes sutarėme, turėtų būti vykdoma ir e, iki, tas darbas turėtų prasidėti po 2020 metų. Toliau ir daryti skirtumą naujas priemonės, kurias gali būti naudingos biudžet, sąjungos biudžetui 27 narių biudžetui ir priemonės, kurios padėtų lengviau finansuoti sustiprintą bendradarbiavimą. Taigi, pas mus to bendro bendradarbiavimo nėra pakankamai, nes, pavyzdžiui, dabar yra vykdomi projektai, kuriems pritarė e, Europos taryba ir kai kurie, biudžetai, kai kurie projektai gali būti labai brangus, e, taip pat m, noriu primenu, priminti, kad tarp valstybinis sandorių mokestis, jeigu mes neįgyventinsim, e, turėtų padėti e, finansuoti sustiprintą bendradarbiavimą, tačiau tuo pačiu metu Ir reikia priminti, kad veikia ir Europos centrinis bankas ir jeigu mes e, susidinsime eurozonos pajėgumus, jie tikrai bus stipresnė. Ir toliau reikia daryti skirtumą tarp to, ką galime gyvendinti. Na, nepasakyčiau, kad dabar iš karto, bet pirmame etape. Ir e, kai kurie klausimai reikalauja daugiau laiko. Na, aš e, turiu pasakyti, kad CCTB tai yra Europos dalis, suderinant mokestinį pagrindą, turėtų būti užtikrinta ir tam reikės daug laiko, nes reikia sutarti Tikiuosi, kad bus e, vieningai bus pritarta mokestinių pagrindų suvienodinimui ir čia vėlgi reikia visiems sutarti, bet reikia e, labai atidžiai sekti, kas vyksta pasaulyje ir kas e, vyksta. Jungtinėse valstijose, nes naujoji administracija labai aktyviai sprendžia šitos klausimus. Antras dalykas, nepamirškime, kad tas mokestis, na, moralizuojantis mokestis, aš jį taip pavadinčiau, sakysime, anglies pėdėkinio mokestis. Ir jo tikslas nėra e, sukaupti lėšų, bet jeigu pasieksim tą moralinį tikslą, daugiau nebeteršti, tai jau bus tikslas pasiektas. Ir čia prieš e, sumažinant anglės piginį išmokas, tai aišku kažkiek užtruks, bet e, nepamirškim ir muito mokesčio, e, kuris finansavo mūsų biudžetą, bet jis pamažu nyksta. Ir, kaip sakė tyrimų grupės narys, čia reikėtų labai rimtai apsvarstyti e, šitos klausimus. Taip pat e, ponas Pereski yra teisus, kad reikia peržiūrėti pajamas ir išlaizdas. Ir, žinoma, nereikia mūsų pasiūlyme leisti, kad mūsų įmonės, europinės įmonės patektų į nepalankesnę padėtį lyginant su išorės įmonėmis. Ir, kaip sakiau, vėlgi e, tai, kas yra gaminama e, Europoje, yra apmokestinama anglis dėginio mokesčių ir lygiai toks pat mokestis turėtų būti taikomas toms prekiams, kurios yra importuojamos Europos Sąjungoje. Tai yra apmokestinimo dydis turėtų būti vienodas. Nesvarbu, kas yra sakoma, bet e, grįžtai sakant, kalbant apie, apie muitus, mes negalime nuspręsti, kad reikia didinti mokesčius. Mes galime sustiprinti e, priekybos gynybos priemonės ir taikyti antidempingo priemonės. Dėkuoju. Avant qu'Alain Lamassour nous quitte, je voudrais lui demander si... Euh, Prieš išeinant Alain Lamassour, ar galima paklausti jo, ar finansinių sandorių mokestis nekelia pavojaus, kad tai, tie mokesčiai iš, e, keliaus iš Europos. Tai yra įmonės persikels. Tai, ką mums sako finansų e, operatoriai. Pirmiausia, aš tuo netikiu. Ir Europos komisija čia atliko puikų darbą. Trečia, aš asmeniškai e, manau, kad ateityje darantis dėl Brexit, ypač e, Londono sičio ateities ir tų sudėtingų santykių susijusių su finansų judėjimo, investicijų, santykių tarp e, Junktinės karalystės ir ES, turint naują JAF administraciją, kuris siekia dereguliavimą. Aš manau, kad tai yra dar klausimas dėl antros kartos e, nuo savo išteklių. E, tačiau tai yra mano asmeninė nuomonė. Pratesime e, valstybių narių parlamentarų pasitikėjimą pasisakymų. E, ponas Misijani, biudžeto komiteto narys, jis yra iš Italijos Respublikos deputatų assemblėjas. Bilancio, l'attuale struttura del bilancio dell'Unione sicuramente un fattore importante della crisi dell'Unione. Ačiū pirmininkė. Dabartinė struktūra yra svarbi ir krizės prasme. Taigi, e, ta prasme, Monti ataskaita yra išeities taškaitas, e, kuris yra gana įdomus ir aš manau, kad galime pračia prasme jam pritarti. Yra tam tikrų kritiškų atvejų, kurie e, egzistuoja dabartinėme biudžeto struktūroje ir norėčiau pateikti Jums tam tikrą analizę dėl tam tikrų pasiūlymų man tai ataskaitoje. Mūsų tikslas yra sumažinti nacionalinių pervedimų kiekį ir skaičių. Ši idėja yra susijusi su e, nusavų išteklių panaudojimu bendrai Europos politikai, bendrai rinkai, mokesčių derinimui ir energijos sąjungos, kova su klimato kaita. Man atrodo, kad kai kurie pasiūlymai patiktami šioje ataskaitoje yra labai įdomus. Aš girdėjau taip pat ir ankstesius pasisakymus, ypač dėl e, žaliųjų e, šaltinių biudžetui. kai kuriuose valstybėse tokie mokesčiai jau yra įvesti ir aš norėčiau pasakyti visgi, kad formuojant biudžetą čia yra svarbus e, subsidirumo principas ir geografiškai tai biudžetas galėtų turbūt e, varijuoti. O kai dėl konsensuso iš piliečių pusės dėl ES. Reikėtų turbūt e, panaudoti naujus rodiklius, kad e, geriau būtų galima iš, išanalizuoti bendrosios e, Europos politikos prietinę vertę. Nepakanka viską žvelgti grinai per grinai balansą, tokį buhalterinį. Na ir pagaliau man atrodo, kad turime daugumą, e, nu, daugumą mus norime atnaujinti Europos projektą ir šiame kontekste biudžeto uh, didinimas, šiuo metu kalbame apie 1 procentą BVP, e, tai yra gana mažas biudžetas, jeigu norime uh, didinti Europos biudžetą, turime apie tai aiškiai kalbėti. Tai neturėtų būti tabu. Kalbame apie biudžeto neutralumą, apie subsidiarumo principą, tačiau jeigu norime sustiprinti Europos Sąjungą, tai turime nepamiršti, kad tas biudžetas yra ribotas. Todėl e, jeigu Mes norime perkelti Europos Sąjungos lygmenį tam tikrą politiką, tai reikėtų nepamiršti. Ir dar kiti elementai, tai yra e, Europos Sąjungos obligacijų e, idėja. Tai būtų nauja priemonė, kurią mums leistų e, sukurti papildomų išteklių. Europos Sąjungos obligacija turėtų, ko gero, didelį reitingą Na ir pagaliau svarbu vaidmenį galėtų suvaidinti ir nacionaliniai parlamentui, analizuojant ES biudžetą. Jau per vieną pasisakymą tokią idėją girdėjome. Ačiū. Toliau. Norbert Bragman, Bundestago narys, biudžeto komiteto narys, CDU, CSU frakcijos narys. Pone Bragman, prašom. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau keletą elementų paliesti, kalbant apie nuosavus išteklius. Tikiuosi, kad tai, ką pasakysiu, bus lengvai suprantama. Jūs kalbėjote apie tai, kad labai svarbu užtikrinti didesnį ko koordinavimą nacionaliniu lygiu, taip pat su ES finansavimu, ypač jeigu nenorime švaistyti es mokesčių mokėtojų lėšų. Man atrodo, kad viskas vyksta gana logiškai, tačiau dėja e, sistema taip pat yra ir kvestionuojama, nes nacionaliniai parlamentai jai neįtin pritarė. nors tarsi atrodo, kad bendras projektas buvo sėkmingas. Ir nors daugiametės finansinės programos struktūra bus išlaikyta, tai reiškia, jog turėsime planuoti e, savo finansų septynerius metus į priekį. Tačiau tuo pat metu jūs sakote, kad galima tikėtis tam tikrų sunkumų, kurie gali iškilti. taip pat pavyzdžiui su migracija susijusių problemų. Pabrėžėte, kad e, praeitėje tokios problemos buvo sprendžiamos išeinant už įprastos sistemos ribų, tačiau ar taip tikrai išliks ir ateityje? Juk tie išskirtiniai įvykiai niekur nedings ir mums reikės E, tam tikros specialios sistemos tų problemų sprendimui, o galbūt apskritai ketiname atsisakyti tos septyniarių metų trukmės struktūros ir pasirinksime vienerių ar dviejų metų trukmę, e, tiesiog norėdami užtikrinti didesnį savo pačių lankstumą. Jūs taip pat kalbėjote apie tam tikras rytis, kur reikėtų daugiau dėmesio skirti finansiniam stabilumui. Visos 28 valstybės narės be abejo turi prisimti eurozonos, mm, su eurozonos susijusius kaštus ir niekas tam neprieštarauja. Kaip suprantu, Europos komisija dabar pateikia įvairiausių pasiūlymų susijusių su tuo, kaip būtų galima išleisti dar daugiau lėšų, tačiau taip pat reikalaujama E, maksimalios atitikties ir galiojančių taisyklių laikymosi, tačiau e, tai be abejo daro įtaką ir institucijų patikimumui. Ir jeigu išlaikysime šį pasitikėjimą, tik tada, man atrodo, galėsime didinti ES institucijoms suteiktą laisvę. Ačiū dabar žodis ponui Gerard Depre. Jis yra biudžeto komiteto Europos parlamente narys, taip pat Belgijos parlamento narys ir Jis parengė pranešimą dėl nuosavų išteklių. Ačiū, ponia pirmininkė, labai trumpai norėčiau pirmiausiai pasveikinti Monti grupės narius ir e, dviems prelegentėms, kurios kalbėjo čia, nes, man atrodo, jų e, pasisakymai buvo tokie e, techniškai gerai išplėtoti ir aiškus. Aš buvau pranešėjas, todėl kalbant apie naujų nusavų išteklių sistemą. Dabartinė sistema, e, kaip jūs minėjote, e, e, legitimavo tų įvairiausių fondų sukūrimą, kaip jūs minėjote. Ir situacija pasidarė gana sudėtinga reikia kalbėti apie biudžetą, kuris yra priemonė finansuoti mūsų politiką ir susidoroti su naujais iššūkiais. Biudžeto priemonės yra skirtos tam, kad galėtume realizuoti mūsų tikslus. Aš visiškai pasitikiu visais oratoriais ir, aišku, biudžeto suvereniteto gynėjai yra, esame ne mes, o esate jūs. Tai yra sprendimai visi, kurie buvo priimti vyriausybių ir realizuojami nacionalinių parlamentų. Taigi mes turėtume su nacionalinės parlamentais diskutuoti apie daugelį temų. Ir tarptų temų yra kelias, kurias norėčiau paminėti, nes mūsų apmastymas apie naują nasvų išteklių sistemą, tai yra susiję. Pirma, ar kai kas jau minėjo, tačiau nacionalinių parlamentų lygmenių, ar galime pritarti, kad apie 50 procentų biudžetinių išteklių ES būtų sudaryti iš nuosavų išteklių ir kad nacionalinės įnašas nesiektų 50 procentų. Ar tai yra tas tikslas, kurio, dėl kurio galėtume sutarti. Antra, pirmininkas mums priminė, ar vieno procento ES ribojimo taisyklė, ar yra, tai yra šventa taisyklė, ar dėl to galima dėrėtis. Ar yra tam tikra lankstumo, tam tikro lankstumo, ar mes iš principo manome, kad tai turi būti riba ir neliečiama riba. Trečia, Visi sutarė, ekspertai bent sako, kad e, nauja nuosavų išteklių sistema nebus e, vieno išteklio sistema, tai bus krepšelis. Kodėl? Yra prieš, prieš tam priežasčių. Vienas išteklius gali turėti skirtingą poveikį skirtingų valstybių narių atveju Taip pat, kaip sakė Lamasūras, kai kurie mokesčiai yra veiksmingesni, kiti ne. Trečia, e, nusavi ištekliai turėtų, gali turėti tam tikrą pozityvę evoliuciją. E, jie gali didėti tam tikrų metų. Taigi to krepšelio parinkimas turės labai didelę reikšmę, kalbant apie visus tos e, elementus, todėl reikėtų uh, E, diskutuoti su nacionaliniais parlamentais dėl to krepšelio e, esmės ir jo vidinės dermės. Ketvirta. Didelis klausimas dėl e, ritmo ir visų sąlygų tų nuosavų išteklių įvedimo sistemos. Kaip girdėjome, komisija pateiks naują pasiūlymą iki metų pabaigos naujai daugiametė finansai programai. Ir e, e, tai, aišku, nepadės spręsti skubių situacijų, tai yra bus pasiūlymas ateičiai. Be to, breksitas. Kokios bus breksito pasiekmes? Pagal dabar turimus skaičius e, įmokų į biudžetą sumažėjimas sieks apie 10 milijardų eurų. Toks skaičius pateikiamas dabar. Ir, ar kaip ką elgtis sumažėjus tam pajamoms, ar mažinti išlaidas, ar daugiau įnašų iš kitų reikės sumokėti. E, dešimt milijardų sumokės e, pajamos, tačiau jos ne visos skiriamas Junktinė karalystė. Taigi, tie 10 milijardų, kurių truks, ar juos bus galima finansuoti naujais e, e, nusavais ištekliais, kad nereikėtų didinti įnašo iš nacionalinių biudžetų. Tai gali turėti didelės įtakos kiekvienai šaliai. Ir antras klausimas, kurį norėčiau užduoti ir jau baigsiu pirmininkę. Pajamos dėl papildomų pajamų ar nacionaliai parlamentai sutiktų, kad tos pajamos, kurios gaunamos iš konkrečiai Europos e, politikos, pavyzdžiui, dėl konkurencijos taisyklių įgyventinimo baudos arba yra dar teisingumo teismo sprendimai. Ar manome, kad tai būtų teisinga, jeigu tos pajamos, kurios kyla iš e, konkrečios ES politikos taikymo grįžta į ES biudžetą. Kaip mes galim, galime įdėkti tokią sistemą kaip e, JAV, ETS sistemą, kuri valdoma centralizuotai galėtų būti taikoma e, gauti paėmaus ES biudžetą. Jeigu turėsime tokį principą, tai kiekviena kartą, kai e, generuojamos konkrečios pajamos toje sistemoje, jos galėtų patekti į ES biudžetą. Aš tiesiog norėjau pateikti tokius klausimus, nes iš tikrųjų mums reikia atsakymų į juos. Ačiū. Toliau narys iš Lenkijos parlamento viešųjų finansų komiteto pirmininkas AKR frakcijos narys. Dziękuję, panie przewodniczący. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šioje labai įdomioje diskusijoje, kuri rodo, kad kokius didelis darbas buvo Aliktas Monti darbo grupėje ir dėkoju, dėkoju poniai pirmininkui Monti ir dėkoju visiems, kurie dirbo šitoje darbo grupėje ir atliko šitą darbą. Na, visų pirma, norėjau pasakyti daug elementų, daug išvadų šios ataskaitos yra tikrai labai vertos paramos, pavyzdžiui, susigražinimo panaikinimas tai reiškia, kad visa ES biudžeto sistema bus daug skaidresnė ir tai vėlgi labai svarbu ir e, tam, kad e, piliečiai, ES piliečiai nori suprasti, kaip yra ES sudaryta, kaip, kaip veikia ir tokie dalykai, kaip e, biudžetas, e, tai yra vienas e, svarbiausių dalykų ir jo parengimo dokumentas yra svarbiausias ES, todėl jis turi būti svarbus. Jau kalbam apie filo, filosofiją, kaip sudaryti nuosabuosius išteklius, tai turi sutikti su kai kuriais pasisakymais, ypač jeigu kalbant apie apie tai, kad bus taikomas mokestis finansiniams sandariams, tai tikrai yra reikalingas dalykas, tačiau reikėtų apsvarstyti klausimą dėl anglistikinio išmetimo apmokestinimo. Ne vien tik tai kalbant apie tai, kad reikia stiprinti viso ES ūkio konkurencingumą, tačiau tikslas yra E, pasiekti tai, apie ką kalbėjo ponas pirmininkas, tai yra pasiekti Europos solidarumą, kuri yra Europos Sąjungos pagrindas. Ir valstybės narės ir vis dar e, pasiekusios įvairą išsivystimo lygį. Tai aišku, yra istorinės priežastis, dėl ko mūsų valstybių narių ūkiai Taip pat ir Lenkijos ūkis yra, yra, yra toks, koks yra. Ir kalbant apie energijos šaltinius, tai mūsų ūkis remiasi anglimi. Ir čia reikėtų labiau forsuoti šitą sprendimą, bent jau e, e, gali būti ir taip, kad sprendžiant mokestinius klausimus, susigražinimas galėtų būti ir reikalingas, kalbant apie kai kurias valstybės. Taigi, vert, verta paremti tuos sprendimus, apie kuriuos kalbėjau anksčiau pasisakiusieji, kurie padėtų mm, imti mokestį iš valstybių narių, kuris yra už ES teritorijos, kuris nėra ES narės, ginant mm, aplinką, saugant aplinką. Ir čia vėlgi reikėtų galvoti, kok, kokie būtų mokestiniai reikalavimai ir koks būtų geriausias sprendimas trečiųjų šalių atžvilgių, nes pono Lamasūro nuomonė, kuris sako, kad dabar reikia labai atsargiai spręsti CO2 klausimus, į tą jo pasisakymą reikėtų atsižvelgti labai. Bien sûr, mais une taxe carbone aux frontières extérieures. Žinoma, mokestis už anglies dioksidą prie išorės sienų tai turėtų būti e, mūtinių teisės klausimas. O dabar žodis Franco Mar, kuris yra Prancūzijos Respublikos senato narys ir jis yra socialistų frakcijos narys ir mm, finansų frakcijos narys, komiteto narys. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, žinoma, pasisakiusiems, kurie mums mm, paaiškino, ko, į kokią kryptimį eina šitą ataskaitą ir dėkuoju aukšto lygio ekspertams pritariu toms pastaboms, kad yra tam tikras konsensusas, bendras sutarimas, kokia yra diagnostika ir e, koks turėtų būti kelių žemėlapis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip turėtų būti e, pertvarkomas kai kurios koncepcijos. Tačiau čia galime eiti dviem keliais. Visų pirma, čia reikėtų patikstinti ką mes turėtume daryti. Visų pirma, kalbant apie, e, apie, apie fondus, tai daugiausia dėmesio e, reikėtų skirti, kad turėtų būti mm, galimybė pasiekti didesnės, gauti didesnės pajamas ir ypač nacionalinių lygmenių. Tačiau, e, kai yra e, pasakyta, kad galime, kad Europos Sąjunga gali kurti didesnę pridėtinę vertę, taigi kila klausimas, kokios yra programos, kaip bus sudarytas biudžetas ir kaip ekonominė veikla turėtų būti veikla turėtų būti vykdoma. Čia reikėtų labiau patikstinti keletas labiau techninių klausimų. Vienas iš didžiausių klausimų tai yra numatomumas kokios bus nacionalinės įmokos į ES biudžetą. Prancūzijos atveju galim konstatuoti, kad, pavyzdžiui, 13 metais buvo 2 milijardai eurų daugiau negu numatyta, o kitais e, metais buvo 1 milijardas mažiau, taigi e, čia yra spiravimas ir tas numatomumo klausimas ir kaip palengventi biudžeto kūrimo darbą kiekvienoje valstybė narėje. Į tai reikėtų atsižvelgti ir žiūrėti, kokie yra siektini tikslai. Toliau klausimas dėl teisingo susigražinimo. Ir šitas klausimas buvo analizuojamas ir visi sutinka, kad reikia atsikratyti tų papildomų elementų ir atsižvelgti į visuomenės nuomonę, kuri leidžia vykdyti veiklas Europos teigmenių mums. Ir manau, kad komisija ir parlamentas numato darbą šitoje srityje ir kad bus dirbama 2017 metais. Kokie turėtų būti pagrindiniai principai, pagrindiniai indikatoriai kurie padėtų e, sustiprinti dabar atliekamą analizę ir parengti tinkamesnius argumentus, nes mes rengdami finansų politiką mes turėtume tikrai atsižvelgti interesus į tai, ką turėtų finansuoti ES biudžetas. Ir galiausiai Na, tai turbūt panas Kalfin e, galėjo atsakyti, kad, nes panas Tamasur jau išvyko. Taigi aukšto lygio darbo grupė dėl nuo savo išteklių nekalba apie e, mokesčius kelių transportui. Ir tai vadinamas tas Europos e, Eurovindieto ir Europos ženklelio direktyva taip pat mokesčiai skrydžių bilietams. Taigi aš norėčiau žinoti, kokios yra priežastis, dėl kurių e, buvo apie tas e, apie tas e, priemonės, ar čia yra techninės ar, ar politinės priemonės, dėl ko šitas instrumentai yra prieinami ar neprieinami. Dar. Dėl numatomumo turiu pasakyti, kad tikrai yra netitinka įsipareigojimai ir mokėjimai. Valstybių narių įsipareigojimai e, grindžiami mokėjimais. Europos Sąjungos biudžetas kiekvienais metais e, atsižvelgia į, į prievalgės įsipareigojimus ir yra 55,8 milijardo 17 e, metams. Ir mes pastebime štai ką, kad įmokos nėra vykdomas valstybėse narėse. Jeigu yra, pavyzdžiui, vėluojama vykdant įvairias programas, tai kelia nerimą ir vėlgi norėčiau kreiptis į nacionalinių parlamentų narius ir biudžeto ir finansų komiteto narius. A, ir paimas net ne, netitinka išlaidų ir kai yra rengiamas biudžetas, yra tam tikras vėlavimas ir kai kurios valstybės narės ne, sunkiai vykdo biudžeto įsipareigojimus, mokėjimų įsipareigojimus. Toliau e, yra labai e, sudėtinga, tai yra atblokuoti kreditus ir kyla kasmet klausimai mes kreipiamės į valstybės narės ir, ir prašome susigražinti fondus, nes jeigu nebuvo numatyta, nebuvo suteikti atitinkami kreditai. Vėlgi čia kyla sunkumų, nes Europa skatina investicijas, bet kiekvieną kartą, kai yra daugiametė finansų priemonė, dviem, trim metams nėra vykdomi įsipareigojimai. Ir mm, panas Dabrė kalbėjo apie tai, kad iš pradžių, daugmetės finansinės programos pradžioje yra mokėjimai, tačiau kai nu, priemonės įgyvendimas baigėsi, nėra priemonių kaip, kaip įvykdyti ir aš norėčiau e, kreiptis į kolegas ir panas Vladimir Monka, kuris tai yra SND frakcijos narys. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, norėčiau pritarti tam, ką ką tik pasakėte. Nacionaliniai mm, biudžetų deficitai daugumoje valstybių narių būtent ir tampa tų vėluojančių mokėjimų priežastimi. Tai be abejo e, sukelia nemažai sunkumų, kalbant apie daugiametės finansinės programos planavimo laikotarpį. Na ir valstybių narių atstovai skundžiasi, kad lėšos neatkeliauja, sistema neveikia, viskas yra tarsi pagrysta nuspėjamumu, tačiau tai nefunkcionuoja tinkamai. Na, štai prieš keletą metų spaudėme mm, tarybą, sakėme, kad reikia daugiau lėšų skirti Frontex agentūrai ginančiai mūsų išorės sienas. Tada taryba pasakė ne ir prasidėjo visos tos problemos, nesėkmės. Tada taryba jau patrigubino biudžetą, tačiau tai jau buvo per vėlu. Man atrodo, kad mums reikia vadovautis Romos sutartimi mm, ir džiaugiuosi, kad tas nuosavų išteklių klausimas buvo analizuotas ir pono Monti aukšto lygio grupėje, buvo parengta, parengta šį ataskaitą. Džiaugiuosi, kad joje kalbama apie žalėjį Europos biudžetą. Jeigu jau yra išmetami teršalai į orą, reikėtų tai apmokestinti, tai padėtų ir mūsų pačių gamintojams, nes priešingų atveju jie bus išstumti iš rinkos. Reikia ieškoti priemonių, kurios padėtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, kad galėtume padėti tiek ir ES biudžetui, tiek ir aplinkai. ES piliečiai mano, kad mes tiesiog vagime pinigus iš nacionalinių biudžetų ir viską suberėme į europinį biudžetą, tačiau jie nesupranta to, kad 94 procentai tų lėšų grįžta valstybėms narėms mm, arba kaip parama vystimuisi. Ir ponas Lamasur taip pat kalbėjo apie tai, kad reikėtų e, imtis e, tam tikrų veiksmų kartu, nes jie būtų efektyvesni. Jeigu jų turime bendrą, jeigu turėtume bendrą saugumo ir užsienio politiką, galėtume sutaupyti 100 milijardų eurų per metus e, viešųjų pirkimų srityje. Tačiau norint to pasiekti, reikia išmanaus ES biudžeto, Reikia tokio biudžeto, e, kuris mūsų piliečiams parodytų, kad dirbame dėl jų. Dėkuoju, gerbimės kolega. Mm. Ir norėčiau, kad pasisakytų mm, visi, atrodo, kad jau kurie norėjo kalbėti, jau paprašė žodžio. Ir dabar sutiksiu žodį ponui Kalfin kad jis išsakytų savo pastabas ir savo reakciją į tai, ką sakė gerbiami ekspertai ir atsakytų į klausimus, kurie buvo užduoti, kuris uždavė mm, nariai. Prašome, pasisakykite, prisistatykite. Jorgen Anderson, finansų komiteto narys, dirbantys Švedijos parlamente. Ir jis taip pat yra nustaikiųjų grupės narys. EPP frakcijos atstovas, prašome žodis jums. Oh ledsen. Tack så mycket. Jag trodde att det var fler som ville yttra sig så att jag hade ingen brådska med att lämna in min lapp. Jag ber om ursäkt för det. Eh, jag tycker väl kanske att... Eh... Ačiū, aš eh, turiu daug ką pasakyti, atsiprašau, kad pavėlavau pateikti savo prašymą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie Švediją. Yra klausimai, kuriuos mes e, žvelgiame šiek tiek kitaip. ne, ne tai, kad mes esame prieš šios sprendimus dėl ES, priešingai mes norime, kad projektai testusi ir kad ES egzistuotų. Ir turime e, dirbti kartu, stiprinti ES vaidmenį ekonomikoje ir pasaulyje. Taip pat noriu pasakyti dar vieną dalyką. Kai kalbame apie skepticizmą dėl mūsų nuo savų išteklių. Ir reikia, kai kalbame apie kažkokius kitus siūlomus sprendimus, reikia galbūt suprasti, kad gali būti kažkokių slaptų užmačių, e, slaptų interesų. Dėl Švedijos. Švedijoje mes turime gana e, didelius mokesčius, vienus didžiausius pasaulyje. Ir mes galime padaryti tam tikras išvadas. Na ir e, aš galiu pasakyti, kad mūsų sek, istorija yra sėkminga, nepaisant tų e, aukštų mokesčių. Na, galbūt įmanoma pasimokyti iš Švedijos pavyzdžio. Jeigu pažvelgsime į tai, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Europoje, matome, kad didėja izolacija, protekcionizmo stiprėjimas. Tačiau Švedija visgi yra atvira e, laisvos prekybos šalis, mes tikime bendrą rinką, mes norime dalytis e, turtų ir klėstėjimo. Švedijos pramonė e, patyrė ne vieną struktūrinį pokytį ir jie visi buvo jai naudingi. Žmonės turi didelių lūkesčių susijusių su ES biudžetu ir įvairiausių idėjų, ką padaryti jį panaudojant, tačiau jis sudaro tik vieną procentą ir dar yra vairiausių lėšų gražinimų. Vienas procentas biudžete visos ES ekonomikos neišspręs visų problemų ir neleis mums padaryti visko, ką norėtume padaryti. Turėtume galvoti, kaip e, atgaivinti augimą iš apačios pradedant. Jeigu vis daugiau biurokratijos didinsime, jeigu smauksime ekonomiką, tai tai nebus sprendimas, kuris duotų naudos. Tai nepaskatins e, žalių atsigavimo auglių. Atsakymas yra tai, kad žmonėms turi būti tiesiogiai naudinga tai, ką mes darome, o tai bus tik tai tada, kai bus mažiau biurokratijos. Taip pat Mums reikia pozityvesnio požiūrio, e, vienu, vieni kitų nuomonių. Nes kokius mokesčius mes nesugalvotume, tai gali turėti skirtingą poveikį skirtingoms valstybėms ir tai reikia gerbti, tai reikia suprasti. Vienas mokestis padarys poveikį A šaliai, e, finansinių sandorių mokestis padarys įtaką B šaliai, turime tai suprasti, Šalis yra skirtingos, įvairios. Ir man sunku suprasti, kaip galima e, įdėkti kažkokį vieną mokestį, kuris būtų tinkamas visiems. Viena vertus norime e, lankstumo, norime daryti naujus dalykus, norime naujų pajamų, kad galėtume atlaikyti ateities iššūkius, Visi sutinka, kad nenorima didinti mokesčių naštos, tačiau tuo pat metu tuo pat metu visi nori daugiau centralizuotų galių. Ne decentralizuotų. Mes prieštaravome patys patiems, patys savo. Sakome prieštaraujančius dalykus turime e, žvelgti į tas struktūras, kurias turime ir tai, kaip komunikuojame, kaip sukūrėme pridėtinę vertę, kokios yra problemos, kam skirtas ES projektas ir ką turime daryti toliau. Turime kalbėti ir veikti aiškiai, turime būti atviri ir skaidrus. Europos projektas turi būti žmonių projektas žmonėms. Tokia yra teorija, tačiau kai tai pasakome, nebūtinai tas idėjas paremėme atitinkamais veiksmais. Aš asmeniškai manau, kad yra daug dalykų, kuriuos turime padaryti. Manau, kad galime būti vieningi, plėtodami ES projektą. Man Aš tikiuosi, kad galime sustiprinti Europos konkurencingumą, nes tai gyvybiškai svarbu ir jeigu mums pavyks atgaivinti augimą, tai aišku ir bendrijos biudžetas e, išsiplės sustiprės. Tačiau mums reikia augimo visose valstybės narėse. Ir tai ir bus iš teklių pajamų šaltinis e, biudžetui. Didesnis augimas reikštų didesnį biudžetos, biudžetą. Merci, Monsieur le Président. Uh, and I would like to thank uh, uh, all the participants in the discussion. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems diskusijų dalyviams. Ir prieš keletą mėnesių vyko kita tarparlamentinė konferencija, kurioje E, taip pat buvo kalbama apie panašius klausimus, tačiau ataskaita dar nebuvo parengta. Buvo kalbėta apie ES biudžeto sandarą. Na ir turiu pasakyti, kad mane e, stebina tai, jog šiandieną e, visai neblogai viskas atrodo. Man atrodo, kad tikrai įmanoma uh, E, pasiekti konsensusą. Suprantu, jog dabartinis biudžetas neprimtinas nei nacionaliniams parlamentams, nei Europos parlamentui. Ir tai nėra kažkoks tai institucinis klausimas. Mes visi esame atsakingi už tai, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami teisingai. Tad jeigu norime, kad biudžetas būtų skaidresnis, kad e, duotų geresnius rezultatus, būtų lankstesnis, e, tai be abejo turime ir toliau diskutuoti, bendradarbiauti ir siekti bendro susitarimo dėl to, ką būtų galima pakeisti. Gerbiamas pirmininkė, savo ataskaitoje e, pateikėme pagrindinius pasiūlymus susijusius su to, kodėl biudžetą reikėtų keisti ir kaip tai reikėtų padaryti. Be abejo, mes įtraukėme keletą įmanomų pajamų šaltinių, e, kai kurie iš jų buvo pristatyti E, akademinės ryties atstovų šiandieną. Taip pat keletų atvejų e, girdėjome įvairiausius pristatymus, kai Mario Monti darbo grupė rengė šią ataskaitą, tačiau pagrindinė mintis yra tokia. Mes e, tiesiog nefiksuojame tų uh, papildomų pajamų šaltinių, e, konkrečiai jų nenurodome. Mes tik pateikėme tam tikrus pasiūlymus, e, o kaip viską būtų galima sujungti, kaip konkrečiai viskas vyktų, tai jau priklauso na, nuo e, tam tikrų diskusijų, nuo priimtų sprendimų. Ir geriausia būtų sukurti tam tikrą krepšelį, kuris sąžiningai įtakotų skirtingas valstybės narės ir tas krepšelis turėtų atsižvelgti į tą e, vertę, kuri yra sukuriama ES ir atsižvelgti į pagrindinės užduotis ar principus ES. Būtent tai bandėme įtraukti į pasiūlymą, kalbėti apie tam tikrų šaltinių kombinaciją, apie tam tikrus e, mokesčius Na be abejo, tie klausimai dar lieka atviri. Kaip jau minėjau, galima kalbėti apie skirtingus šaltinius, skirtingas kombinacijas. Dar keletas konkrečių klausimų, kurie buvo patikti. Pabandysiu juos atsakyti. Visų pirma, norėčiau pritarti sam, kas sakė ponas e, Mistanė. Reikia tam tikrų rodiklių e, dėl naudos ir kaštų ir pakeisti tą e, grinųjų pajamų požiūrį kuris dabar naudojamas. Sudėtinga apskaičiuoti tą grinąjį balansą ir nėra ne vienos e, valstybės narės, kuri galėtų taip skaičiais išreikšti tą naudą gaunamą iš ES. Na ir pavyzdžių buvo pateikta ir Lenkijos atstovų, buvo kalbėta apie tai, kad kiekvienas euras investuojamas į infrastruktūrą Lenkijoje, tai 50 procentų tų sumų sugrįžta į Vokietijos biudžetą. Na, o kai kalbame jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie situaciją Rotterdame, apie uosto veiklą, tai yra susijęs su bendrosios rinkos funkcionavimu e, ir gaunamomis pajamomis, tai tikrai yra įvairiausių pavyzdžių, kuriuos čia šiandieną galėtume pateikinėti ir sudėtinga yra konkrečiai vertinti, kiek lišų yra gaunama, E, kiek jų yra atiduodama. Tačiau be abejo tokie rodikliai būtų naudingi, be to ir mūsų piliečiams būtų naudinga žinoti, kokią konkrečiai naudą jie gauna iš ES ir kiek tai jiems kainuoja. Be abejo, galbūt e, apie biudžeto dydį mes nesiekime kalbėti savo ataskaitoje, todėl sąmoningai nusprendėme to klausimo tiesiog nepaliesti. Ir pasakysiu, kodėl. Kalbant apie viešojo finansavimo sritį ES, čia tikrai laukia neišvengiami pasikeitimai. Ir ar eurozonos biudžetas bus sukurtas, ar dar kažkokios kitos priemonės siekiant išlaikyti e, bendrą valiutą. Na ir čia yra į skirtingų minčių, skirtingų pasiūlymų, skirtingų ataskaitų. Akivaizdu, kad dabartinė sistema nėra tvari. Mes taip pat nekalbame apie tai, kaip e, viešusios lėšos yra paskirstamos ir nemanau, kad reikėtų kalbėti apie vieną ar kitą priemonę, e, minint ES biudžetą. Taip pat yra susiję, tas pats yra susijęs su obligacijų išdavimu ar paskolų išdavimu. E, tiesą pasakius, sudėtinga būtų papildyti Europos biudžetą paskolų pagalba. Yra kitų priemonių, kurios buvo naudotos eurozonoje siekiant išlaikyti tą fiskalinį stabilumą valstybėse narėse. Be abejo, tos klausimus reikės aptarti išsameu ir reikia tokio bendro vaizdo kaip viešieji viešie finansai, tai skaitant makroekonominės priemonės eurozonoje, taip pat eurobiudžeto atveju funkcionuoja, kaip būtų galima konkrečiai finansuoti ES politikos rytis. Ponas Brokmanas taip pat pateikė įdomių klausimų bei pasiūlymų. Be abejo, apie tai būtų galima pakalbėti išsameu, tačiau kai kalbame apie lankstumą mm, ir keliarius metus trunkančią finansinę e, daugiametę programą, nereikėtų galbūt rinktis vieno ar kito kraštutinumo. Kalbant apie mm, DFP tikslus, norima tiesiog ilgalaikius tikslus įgyvendinti e, tiek ir žemės ūkio, tiek ir kitose sritise. O jeigu padarysime e, tą programą metinę, tad manau, tai manau padidintų neužtikrintumą. Be abejo, viskas yra įmanoma ir reikia ieškoti to didesnio lankstumo, tačiau to pat iš metu reikia išlaikyti nuspėjamumą ir stabilumą. Ir manau, kad tos diskusijos laukia, kai kalbėsime apie naują finansinę programą. Ponas e, Lamasur taip pat kalbėjo apie EIVT, apie tos papildomus kaštus, kodėl nemažinami kaštai diplomatinėse tarnybose valstybėse narėse. Na, aš žinau, kaip funkcionuoja mano šalies diplomatinė tarnyba ir nežinau, ar atsirastų tokių valstybių narių, kurios norėtų atsisakyti savo diplomatinių tarnybų. Tačiau akivaizdu, kad EIVT tarsi atsisako Na taip, Europai vadovauja diplomatai, tačiau vis tiek tai yra svarbus aspektai ir e, svarbės yra ir tos e, konsulinės tarnybos. Suprantu, kad yra bendra vizų sistema, viskas tarsi funkcionuoja, e, tačiau neretai pasakoma, kad reikėtų tam tikrus klausimus spręsti konsulinėse tarnybose ir galbūt tai būtų vienas iš būdų, kaip būtų galima pasiekti kažkokiu tai e, suderinimu europiniu lygiu ir nedubliuoti e, tų m, išlaidų skiriamų šiais ryčiai. Buvo ir pono Deprė pateikta daug įvairiausių įdomių klausimų, kalbėta apie m, E, konkurencijos pažeidimus, apie skiriamas būdas, ar tai e, turėtų keliauti į Europinį biudžetą ar ne. Apie tai taip pat būtų galima diskutuoti. Tai yra svarbus elementai. Dabar dėl 50 procentų išteklių ir e, galimų išteklių krepšelio santykio. Man atrodo, čia taip pat reikia išsamių diskusijų, tačiau jų per daug atidėlioti nevertėtų, nes komisija metų pabaigoje ketina pristatyti busimos finansinės programos projektą ir man atrodo, kad būtent šiemet yra tinkamiausias metas šioms diskusijoms prasidėti, taip pat atlikti tam tikriems tyrimams, skaičiavimams ir taip toliau. Ir manau, kad tada būtų galima užtikrinti, kad proceso pabaigoje būtų pasiekti tinkamiausi sprendimai. Aš manau, kad jūs atsakėte į klausimą dėl e, skaidrumo ir dėl biudžeto numatomumo. Aš norėčiau tik taip papildyti, kad e, be to fakto, kad yra mokėjimai ir skirtumas tarp uh, mokėjimų ir įsipareigojimų. Tai yra dar vienas dalykas, tai yra kas vyko 2013 metais Prancūzijoje. Prancūzija turėjo mokėti, aš tai prisimenu, 2 mm, milijardus ir čia kilo rizika, kad e, bus e, pradė, įsigalios Europos semestro mechanizmas. Tai yra bausti dėl to, kad deficitas didėja, o deficitas didėja dėl to, kad Prancūzija turi mokėti įmokas į ES biudžetą. Taigi reikia padaryti, reikia užtikrinti didesnę koordinaciją tarp ES semestro ir biudžeto įmokų ir taip pat Europos biudžeto finansavimo. Ir tai nėra vien tik tai įsipareigojimų ir mokėjimų reikalas, bet valstybės moka ir netgi ir, ir nėra Europos komisija ne, ne, net, netvarko konkrečiai lėšų ir netvarko pinigų. Ir mano nuomonė, ką reikėtų pakeisti. Jeigu pažiūrėsime, kokia yra procedūra, tai kokie yra, pažiūrėjau, skaičiai. E, Prancūzija kiek moka į biudžetas, į Europos biudžetą, aš galiu pasakyti, e, na, remintis praėjusių metų duomenimis. O finansų ministras sako, paprastai kad komisijos prognozijas yra per didelės, per optimistiškos, reikės sumažinti. Ir komisija to negali padaryti, nes nežino, kiek, koks bus pinigų poreikis kitais metais. Ir ta, tuomet finansų ministras sprendžia dėl biudžeto. Ir kai yra įsipareigojimai, kuriuos reikia sumokėti ir reikia vykdyti tą mokėjimo priemonę yra papildomas išlaidos, kurios atsiranda metų viduryje ir e, nacionaliniu biudžetu tai labai didelis sunkumas. Yra tokia procedūra koordinuoti nacionalinį biudžetą su Europos biudžetu ir šiuo metu tai nevyksta gerai ir tai reikėtų papildomai apsvarstyti. Taigi, gerbimas pirmininkė, aš manau, kad e, tai buvo daugia, didžioji klausimų dalis ir aš juos atsakiau, tikiuosi. Dabar kreipiuosi į ponę Adolf ir ponę Stadolf ir ponę Mirudovą. Jos tikrai pateikė puikias prezentacijas ir labai išsamei pas, pasisakė. Gerbim ponė, ar turėtumėte pastabų? Na, gal keletas pastabų. Jeigu pažiūrėsime, ką Europos biudžetas gali padaryti, kokias papildomas galės suteikti piliečiams. Aš manau, kad čia turim didžiulę galimybę peržiūrėti į pajamų pusę ir mes skatiname e, didinti toliau nuosavosius išteklius. Jeigu pažiūrėsim, koks yra investicijų atotrukis Europoje ir kokie yra rinkos iškraipimai sukūrėme, tik jūs kalbėti apie naują sus... tvarumo kriterijų. Europa yra vieningas ir unikalus blokas ir Europa turėtų likti konkurencingiausia ekonominė sąjunga ir skatinčiau, ką daryti paprasčiausiai, žiūrėti, kokia yra pozityvioji nuo savo išteklių pusė. Aš suprantu, kad jūsų darbas yra labai sunkus, nelengva analizuoti es biudžetą, kalbant apie Brexitą ir apie taip pat mm, apmokestinimus ir mokesčius, bet mes e, linkime jums sėkmės ir jums padėsime. Madame Nerudova. Ponia Nerudova. Yeah, my comments would be roughly... Mano pastabas būtų tokios pačios. Aš manau, kad e, reikėtų daugiausia dėmesio skirti, užtikrinti, kad būtų tiesiog už, vyktų tos atotrukiai ir, ir e, būtų vieningas biudžetas. Taigi, tiek mūsų, tokia mūsų sesija ir e, toks mūsų atsiliepimas į Monti ataskaitą. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Dalyva, dėkoju visiems pasisakiusiems, pono Ramasur, pono Kalfin, komisijos nariui Otinger, taip pat ponė Adolf ir ponė Nerudovai. Man taip pat daro įspūdį didžiulis e, su, mūsų sutarimas diskusijose, nes visi pripažįsta, kad mes baigėme tam tikrą biudžeto tik ciklą ir kad ES biudžetas, nepaisant viso pribojimų, yra panašus į toks, koks turėtų būti. Ir jis atitinka daugiametinę finansinę programą, yra nepakankamai lankstus, bet Europos parlamentas mano, kad yra diskutuojame apie išlaidas, o vyriausybių vadovai ir valstybių vadovai kalba apie e, naują tvarką, apie susigražinimus, apie papildomus resursus, m, kurie atsiranda iš baudų. Taigi čia klausimas yra labai jautrus ir e, nėra pakankamai lankstumo, atsižvelgiant į išskirtinės sąlygas, mes turime išpėsti biudžetą ir taikyti papildomas finansinės priemonės. Ir tos priemonės nepakanka į Europos parlamento kontrolės sritį ir taip pat ir nacionalinių parlamentų. Pavyzdžiui, stabilumo mechanizmas eurozonai, jis nekontroliuojamas nei nacionalinių parlamentų, nekontroliuojamas nei Europos parlamento. Taigi, laikytis tokio paties biudžeto, kuris nėra paaiškinamas, neišaiškinamas Europos piliečiams ir ar Europa neturėtų kalbėti su savo piliečiais, nes kai kyla krizė, tai visi klausia, ką Europa daro. Ir dabar Europa argi nėra patekusi į pavojų. Ir jeigu mm, valstybės organizuoja referendumus ar likti Europos Sąjungoje ar išstoti, tai reikia pasakyti, kad mm, argumentai mm, pateisinantis buvimą Europoje yra nepakankami. Ir ką daryti, jeigu daug Europos piliečių nori stoti iš Europos. Ir biudžetas yra politinės valios išraiška, ką mes galim padaryti kartu. O dabar, kai yra parengtas biudžetas, yra padama tai tampyti virvutės ir labai sunki padėtis, kokia yra tarp e, tarybos ir parlamento. Taryba teigia, kad štai mes mažinome Europos išlaidas, bet tai natūralu, tai, tai tiesiog yra populistinis dalykas ir kenkia Europos Sąjungos įvaizdžiui. Ir reikia daryti skirtumą, kas yra eurozona, 20 ir Europa, Europa, Europa nes Euro, zona yra užtikrina labai didelį stabil, stabilumą ir solidarumą. Ir kapitalo dotacijos nėra iš 28 valstybių narių, bet tai yra eurozonos reikalas. Ir kai yra 60 milijardų kapitalas, tai jūs nacionalinėse parlamentuose turite užtikrinti mokestų biudžetą. Ir ar reikia užtikrinti garantijas, kad bus Europos finansinės saugumo mechanizmas veiks. Ir eurozonos valstybės narės garantuoja mm, įmokas. Toliau mm, Britanijos išstojimas e, verčia apsvarstyti susigražintinamų lėšų e, klausimą. Tos sugražintinos lėšos vėlgi yra nesuprantamas klausimas. klausimas tai leidžia kai kuriai kai kuriam šalims susigražinti kačius mokėtas lėšas, tai yra visiškai nesuprantamas mechanizmas ir tai kenkia demokratiniam teisingumui. Kai dėl nuosavųjų išteklių reikia turėti daugiau nacionalinių, tai yra nuosavųjų išteklių ir naujieji ištekliai yra papildomi ištekliai. Kadangi jeigu Europos biudžetas pasinaudos nusavaisiais ištekliais ir jie yra naudingi e, naujos naudos gavėjams, pavyzdžiui, nu, jeigu būtų nauji mokesčiai už visas, už patikimą Europos Sąjungą, jeigu bus sukurtas anglės pridėkinio iš, išmetimo mokestis, tai bus naujas mokestis ir naujas mm, įmokos ir mm, manau, kad ir panas Kalfinė ir ataskatoje taip pat kalba, kad mes e, turim mažinti mokesčius nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu ir kaip sakiau, nacionaliniai ištekliai ne, ne visuomet yra papildomi ištekliai. Be to, e, ką Europos e, centrinis bankas dirba tai su nacionaliniais bankais ir kokie yra dividendai nacionaliniuose biudžetuose, reikia suprasti, kad e, reikia suprasti, kad e, centrinio banko dividendai patenka nacionaliniams biudžetams. Ir nuostabųjų išteklių prioritetas yra tai, kad jie ne taikos tos atgražinimo principo, kurio laikosi vis dėl valstybės narės. Kalbant apie žodinius, reikia kalbėti taip pat ir apie išlaidas ir turėtų būti e, tiesiog e, koreliacija, ryšys tarp išlaidų ir pajamų blokų. Tai e, būtent ir reiškia tinkamas Europos reikalų tvarkymas tiek aplinkosaugos srityje, tiek finansų srityje. Ir mes dabar kol kas turim biudžetą, kuris nekalba europiečiams ir e, mes turim tikrai tinkamiau jį įgyvendinti. Kai dėl lankstumo kolega minėjo, kad ar septynių metų biudžetas e, gali būti pakankamai lankstus. Nes e, dalis lėšų patenka sugražinamas valstybės narėms, kaip per bendrąją žemės ūkio politiką, per solidarumą. O solidarumą vėlgi e, padeda supaprastinti programas ir e, yra tam tikras ciklas, nes per pirmuosius daugiametės finansinės programos metus ne, nepakankamai tinkamai biudžetas valdomas, nes reikia įsisavinti naujas programas ir, ir, ir jos dažnai būna sudėtingos. Vėlgi, kas man pasirodė labai svarbu, yra tai, kad europiečiai, Europos Sąjungos valstybės, nacionaliniai parlamentai kalba apie Europos biudžetą ir ko mes tikimės iš Europos biudžeto, kaip sakė panas Tamasur, jeigu nėra suverenumo, tai labai sunku iš tikrųjų gyventi nacionalinį planą ir kyla noras perkelti e, daug ką į europinį planą. Čia yra svarbus klausimas ir e, reikia žinoti visuomenės nuomonę, visose valstybėse narėse. Bet to, nu, kas atrodo labai svarbu, kad turi būti tiesioginis ryšys tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų. Puikiai žinome, kad visi šitie klausimai yra nepaprastai susiję ir nieko negalim daryti europinių lygmenių, jeigu nėra mm, ryšio su nacionaliniais planais. Taigi mes turėtume susitikti daug dažniau ir e, susitikimai turėtų turėti tokią darbo turkę kaip mūsų. Ir tokie susitikimai vyksta jau kai kurie metai ir galbūt e, e, sprendimai, kuriuos mes priimame kartu, yra ir dėl jų diskusijas turi, vyksta, turi vykti ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Taigi, svarbiausi klausimai tai yra politinė valia. Ir mes esame parlamentai, jūs esate iš nacionalinių parlamentų. Ir klausimas, ką mes norime padaryti, reikia aiškiai pasakyti. Aišku, yra teisinis pagrindas, vėlgi jis yra labai svarbus, bet visų pirma yra politinė valia, politinė vizija. Tai yra mūsų didžiausias rūpestis ir tai yra mūsų atsakomybė. Gerbiami kolegos, norėjau padėkoti Jums už dalyvavimą, ir pietus bus nuo 12.45, o ne 13 val. prasidės, kaip anksčiau manyta. Ir čia reikėtų susitikti e, prie Jehudim Menuhin e, salėje ir tai yra Henry pastate, pirmame aukšte ir pietus iki trečios valandos, trečią valandą bus National Economist Policy Making, tai yra nacionalinės politikos kūrimas, pasikeitimas nuomonėmis apie gerasias praktikas. Dėkuoju, pusėtis baigtas.